Mamo. Start. We come to the human rights. Dabar periname prie žmogaus teisų ir demokratijos plėtros priemonės visame pasaulyje pranešės Aleksandras Graf Lansrop. Iš tikrųjų, ta priemonė skirta uh, žmogaus teisų plėtoti visame pasaulyje. Jo nėra. Andrew, kas jį pavaduoja? Tu? Ar ką nors norėtumai pasakyti? Jei ne, atrodo, kad grafas Lamsdorfas šiandien neatvyko į posėdį, nes jis vykdo savo jam paskirtas e, pareigas Libijoje, ten bando užsimti demokratijos sklaidą. Pradėkime Balsuojame. 93 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime, kai balsavome. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 23 abgelehnt. 94 dafür. Už 94 pakeitimą už, prieš, slaikė atmestą. FM 7 už, prieš, susilaikė atmestą. DV 7 kas už, prieš, susilaikė atmestą. Aštuntas kompromisinis Kas už, prieš, susilaikė, priimta. FM aštuntas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas penktas, kas už, prieš, susilaikė. Tikriname. Balsavimas baigiamas. Atmesta 21 už, 27 prieš, 103 už, prieš, susilaikė. 103 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 104 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 106 už, prieš, susilaikė, priimta. DV9 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 107 kas už, prieš, e, atrodo, turime tikrinti. Balsavimas baigtas. Pone Kratsa, atrodo, diena jums nekokia, atmestas 25 už, 25 prieš, 116 už prieš susilaikę priimta. 90, kas už prieš susilaikę tikriname. Balsavimas baigtas. Priimta 30 už, 18 prieš. 109 kas už, prieš susilaikė priimta. 110 kas už, prieš susilaikė priimta. 111 už, prieš susilaikė priimta. 112 kas už, prieš susilaikė priimta. 113 kas už, prieš susilaikė. Atrodo, vėl reikia tikrinti. Elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Priimta. 29 balsavo už. 109 už prieš. Atmesta. 114. Kas už prieš susilaikė atmesta. 115 už prieš susilaikė priimta. 116 kas už prieš Tikriname. Balsavimas baigtas. Dvidešimt penki už, dvidešimt penki prieš, atmesta. Šimtas septynioliktas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 165 pakeitimas. Netrodo, nebereikia. FM9. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 121. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 122. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 123. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 17, 124, 125, kas už, prieš, susilaikė priimta. 126, kas už, prieš, susilaikė priimta. 129, kas už, prieš, susilaikė priimta. 120, ne, praleidžiame. 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 19. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 20. Pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 133, 134, kas už, prieš, susilaikė priimta. FM12, kas už, prieš, susilaikė priimta. Priimta. FEM nebalsuojame dėl FEM sekančio. FEM 13. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. FEM 14. Prieš, susilaikė priimta. FEM 15. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 22 pakeitimas, kas už, prieš, priimta. 136, kas už, atsiprašau, 137, kas už, 137 kovalo, kas už, prieš. Taigi balsuojame dar kartą, kas už, prieš, priimta. 23. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 138. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 139. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šimtas trisdešimt devintas atmestas buvo. patikrinamas. Ne aš taip sugalvojau. Kas e, iš čia su manė tokia idėja? Praeitas iki apie alų kalbėjom. Kažkas iš šitos pusės atrodo. 65. Kas už? Prieš? Atmesta. 140 už prieš susilaikė priimta. 26. Kas už prieš susilaikė priimta. FEM 18. Kas už prieš susilaikė. Tikriname, bet man atrodo, kad atmesta. Tai yra pri, priimta. Tikriname. Balsavimas baigtas priimta 29 balsavus už, 917 už, prieš, sulaikė atmesta, 141 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 142 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 143, 144, kas už, prieš susilaikė priimta. 918, kas už, prieš susilaikė priimta. Ei, tai yra atmesta. 145, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 146, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 147, už, prieš, susilaikė atmesta. 919, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 148, kas už, prieš susilaikę priimta. 150 kas už prieš susilaikę priimta. 920 kas už prieš susilaikė atmesta. FEM 19 kas už prieš susilaikė atmesta. 151 kas už prieš susilaikę priimta. 152 kas už, prieš susilaikę priimta. Kompromisinis 9 kas už, prieš susilaikę priimta. 158 kas už, prieš susilaikė priimta. 923 kas už, prieš priimta. 924. Netrodo kitas paketis. Dėl FEM 20, kas už, prieš, susilaikė atmestą. 164, kas už prieš sulaikė priimta. 160 prie, e, už prieš susilaikė atmesta. 161 už prieš susilaikė priimta. 162 kas už prieš susilaikė atmesta. 163 už prieš susilaikė atmesta. FM21 už prieš priimta. Tikriname. Balsavimas baigtas. Priimta. 166 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisnis dešimtas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Balsuojame dėl 169, kas už, prieš, susilaikė atmestą. 925, kas už, prieš, susilaikė atmestą. 27, kas už, prieš, susilaikė priimta. 170, kas už, prieš, susilaikė atmestą. FEM 23, kas už, prieš priimta. 25 kas už, 28 atsiprašau kas už. Nebalsuojame dėl FEM 23 dar kartą. Priimta. Balsavimas tai yra baigtas ir priimta. Na, dabar dėl 28. Už prieš susilaikė priimta. Dešimtas pakeitimas. Už prieš susilaikė priimta. 191. Kas už prieš susilaikė atmesta. FEM 24, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 29 už, prieš, susilaikė priimta. 30, kas už, prieš, priimta. 31, kas už, prieš, susilaikė priimta. 32, kas už, prieš, priimta slaikė priimta. 12 kompromisinis, kas už, prieš susilaikė priimta. Dabar dėl 13 kompromisinio, kas už, prieš susilaikė priimta. Dėl kompromisinio 11, kas už, prieš susilaikė priimta. 182, kas už, prieš susilaikė priimta. Galima balsuoti nuo 35, 36, 37 kartų, kas už visus tris balsuoti prieš susilaikę priimta. Dėl 38 pakeitimo, kas už prieš susilaikė atmesta. 39, kas už prieš susilaikė atmesta. FEM 1, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dėl FEM 2, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 40 plus O2, už, prieš, susilaikė, priimta. DV1, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis pirmas, kas už, prieš susilaikę primta. FM3 už prieš susilaikė atmestą. 44 kas už prieš susilaikė atmestą. 45 kas už prieš. Dar kartą. Dėl 45 kas už prieš priimta. 46 kas už Taigi dėl 46 pakeitimo kas už, prieš, susilaikė, priimta, bet dar patikrinkime. Balsavimas baigtas. Priimta 27 už 23 prieš, FEM 4 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Kompromisinis antras, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 51 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 52, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 55, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 93, už, prieš, susilaikė, atmesta. 57. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Biudžeto ketvirtas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis trečias. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisnis ketvirtas. Kas už prieš susilaikė priimta. Kompromisnis penktas. Kas už prieš susilaikė priimta. 81. Kas už prieš susilaikė priimta. Fem šeštas. Kas už prieš susilaikė atmesta. 82 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 83 kas už, prieš susilaikė priimta. 84 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisinis šeštas kas už, prieš susilaikė priimta priimta. Kompromisinis septintas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 91 už, prieš, susilaikė, atmesta. 12 už, prieš, susilaikė, priimta. 13 už, prieš, susilaikė, priimta. Biudžetas 7 už, vienu, e, prieš susilaikė priimta. 14 už, prieš susilaikė priimta. Biudžeto 8. Ne. ne na, dėl dėrybų mandato belieka balsuoti. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Na, atrodo, 49 balsais už, 0 prieš, 4 susilaikę, taigi didžiulė pergalė. Dabar perkime prie kito punkto, vystomo bendradarbiavimo finansinės priemonės nustatymas. Pone Gomes nedalyvauja, kaip ir ponas Lamsdorfas. Ar turite pastabų, kas atstovauja ponė Gomes? Taigi pradedame balsavimą dėl 41 pakeitimo, kas už prieš susilaikė atmesta. Kompromisinis pirmas, kas už, prieš susilaikė priimta. Kešim trečias, kas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisinis antras, kas už, prieš susilaikė priimta Priimta. Devintas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Dešimtas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 46 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 47 už prieš susilaikė priimta. 11 kas už prieš susilaikė priimta. Kompromisinis trečias, kas už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisinis ketvirtas, už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisinis penktas, už, prieš, susilaikė priimta. Pakeitimas 51, kas už, prieš, susilaikė priimta. 52, už, prieš, na, reikia tikrinti bet atrodo, kad atmestas. Balsavimas baigtas. Priimtas balsavas 26 už, 25 prieš. 53, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 15, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 16, kas už, prieš, susilaikė, atmesta priimtas, 17 už, prieš, susilaikė, priimta, 56 už, prieš, susilaikė, atmesta, kompromisinis šeštas, kas už, prieš, susilaikė, priimta, 19 kas už, prieš, susilaikė, priimta, 59 kas už, tikriname. Balsavimas baigtas. Atmesta balsavos 22 už 23, 23 prieš. 20 pakeitimas. Už prieš susilaikė priimta. Kompromisinis 7, kas už prieš susilaikė priimta. 22, kas už prieš susilaikė priimta. 23, kas už prieš susilaikę priimta. 24 už prieš susilaikę priimta. 25 už prieš susilaikę priimta. 26 už prieš susilaikę priimta. 62 už prieš susilaikę priimta. 63, 64, 65, kas už, prieš susilaikė priimta. Oral pakeitimas pirmas, kas už, prieš susilaikė priimta. 66, už, prieš susilaikė priimta. Gal galima balsuoti už Brantner pakeitimus iki 71, kas už, prieš susilaikė priimta. 72, kas už, prieš susilaikę priimta. Oral pakeitimas 2 už prieš susilaikę priimta. 73 už prieš susilaikę priimta. 27 kas už prieš susilaikė atmesta. 28 už prieš susilaikė priimta. Kompromisinis 8 už prieš susilaikė priimta. 29. Kas už, prieš susilaikė priimta. Antras. Už, prieš susilaikė priimta. Gal galima dėl Brantner pakeitimų balsuoti nuo 301 iki balsa dėl antro pakeitimo. Priimta dėl 31 ponas Mauris Mauro norėtų žodį. Pirmininkė, noriu teikti pakeitimą žodžiu. Jį jau pristačiau pranešėjui, jis neprieštarauja, šį perskaitysiu anglų kalbą. Plėtotės politikai svarbu, kad ES išorės politika, politikos planai neprieštarautų valstybių, kuriuose vykdama ta politika E, tūkstantmečio plėtros tikslų siekimui atitinkamai pagal ES sutarties. ES veikimo sutarties straipsnius. Na, jei nieks neprieštarauja, balsuom dėl 301, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 302, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 33, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 34 už prieš susilaikė priimta. 35 už prieš susilaikė priimta. 36 už prieš susilaikė priimta. Dabar dėl 37 už prieš susilaikę tikriname. 307 pakeitimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 308. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 309. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 40. Už prieš susilaikę tikriname. Balsavimas baigtas. Atmesta balsavas 28 prieš. Penktas pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Šeštas už prieš susilaikę priimta. Septintas kas už prieš susilaikę priimta. Elektroninis balsavimas, kas už? Balsavimas baigtas. Na tikrai pasaulinis rekordas 54 už. Gal reiktų patikrinti. Taigi 54 balsais už, prieš nei vieno balso, susilaikiusio nei vieno. Sveikinimai. Ne, nedalyvaujančiai pranešiai. Atrodo teisingas būdas nedalyvauti. Aš taip pat tikriausiai paliksiu posėdį. Dabar tarkime prie Brantner e, pranešimo stabilumo priemonės sukūrimas. Pone Brantner, ar turite pastabų? Ne, tada balsuojame dėl kompromisinio pirmo pas... už prieš susilaikę priimta. 22. Kas už prieš susilaikę priimta. 24. Kas už prieš susilaikę atmesta. 96, bet prieš tai dėl 95 už prieš susilaikė primta, dabar 96 už prieš susilaikė primt, atmesta, 95 už prieš susilaikė priimta. Dėl 13 pakeitimo už, prieš, susilaikė priimta, devė už, prieš, susilaikė atmesta. Kompromisnis penktas už, prieš, susilaikė priimta. Šimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Šimtas pirmas už, prieš, susilaikė priimta. 102 už, prieš susilaikę priimta, kompromisinis šeštas, reikėtų patikrinti, kažkas prašo, 102 pakeitimą tikriname. Pradedame balsavimą dėl 102. Balsavimas baigtas. Priimtas balsavas 305 už, 18 prieš. Kompromisinis šeštas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 106 už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis septintas už, prieš, susilaikė, priimta. Biudžetas septintas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta Priimta. Tikriname. Atrodo per daug žaliųjų atstovų. Na, vis tie patys septyni, kaip ir vakar. Iš tiesų. Taigi balsavimas baigiamas. Priimta balsavus 30 už, 25 prieš. 17 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 109 už. Ar galėtume balsuoti dėl Liozing pakeitimų nuo 109 iki 123? Kas už šios pakeitimus? prieš, susilaikė, atmesta. Biudžė aštuntas, už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuonioliktas pakeitimas, už, prieš, susilaikė, priimta. 124. Kas už? Prieš. Suslaikė. Primta. 20. Už. Prieš susilaikė priimta. Biudžeto 9 už, prieš susilaikė priimta. 127 už, prieš susilaikė priimta. 21 už, prieš susilaikė priimta. 90 už, prieš susilaikė atmesta. 128 už, prieš susilaikė priimta. 22 už, prieš susilaikė priimta priimta. 23 už, prieš, susilaikė, priimta. 24 už, prieš, susilaikė, priimta. 25 už, prieš, susilaikė, priimta. 26 už, prieš, susilaikė, priimta. 131 už, prieš, susilaikė, atmesta. 27 už, prieš, susilaikė, priimta. 134 už, prieš, susilaikė, atmesta. Biudžeto 11 už, prieš, susilaikė, priimta. Reikėtų patikrinti, bet atrodo, kad priimta. Balsavimas baigtas. Ne, atmesta. 30 balsavus prieš, 23 už. 28 pakeitimas už, prieš, susilaikę. Atrodo, tikriname. 28. Balsavimas baigtas. Atmesta balsavus 40 prieš 13 už. Atrodo, tylioji dauguma ima viršų. 135, kas už, prieš susilaikė primta. 29, už prieš susilaikė primta. 30, už prieš susilaikę tikriname. Balsavimas baigtas. Priimta balsavus 26 už, 25 prieš. Dabar kompromisinės aštuntas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisinis devintas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis dešimtas už, prieš, susilaikė, priimta. 33 pakeitimas už. Taigi už, prieš, susilaikė, priimta. 34 už, prieš, susilaikė priimta. 305 už, prieš susilaikė priimta. 306 už, prieš susilaikė priimta. 915 už, prieš susilaikė atmesta. 307 už, prieš susilaikė priimta. 916 už, prieš susilaikė atmesta. DV17 už, prieš susilaikę priimta. 146 už, prieš susilaikę atmesta. 147 už, prieš susilaikę atmesta. 38 už, prieš susilaikę priimta. 309 už, prieš susilaikę atmesta. E, priimta. 148 už, prieš susilaikę atmesta susilaikė atmesta. 40 už, prieš susilaikė priimta. 41 už, prieš susilaikė priimta. 149 už, prieš susilaikė atmesta. 150 už, prieš susilaikė atmesta. 42 už, prieš susilaikė priimta. 43 už, prieš susilaikę priimta. 153 už prieš tikriname. Balsavimas baigtas. Priimta balsavus 302 už. 44 už prieš susilaikė primta. 919 kas už, prieš susilaikė atmesta. 45 kas už, prieš susilaikė primta. 46 kas už, prieš susilaikė primta. 154 ne, suklydau. 47.920 už prieš susilaikė priimta. 48. Kas už prieš susilaikė priimta. Kompromisnis 11. Už prieš susilaikė priimta. 158. Kas už prieš susilaikė atmesta. 159. Kas už prieš susilaikė atmesta. Inta 2. Kas už prieš atmesta. 160 kas už prieš susilaikė atmesta. Inta 3 kas už prieš atrodo tikriname, nors atrodo lik atmesta. Balsavimas baigtas dėl INTA 3. Atmesta balsavus 30 prieš, 26 už, 49 už prieš susilaikę. Na, man vėl neaišku. Tikriname. Balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas atmesta 27 už, 27 prieš balsavus. 921 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Inta ketvirtas už, prieš susilaikė. Tikriname. Balsavimas baigtas. Atmesta balsavus 30 prieš 26 už. Dabar dėl 162, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 163 už, prieš, susilaikė, atmesta. 50 už, prieš, susilaikė, priimta. 164, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 165 už prieš susilaikę atmesta. 51 už prieš susilaikę primta. 167 kas už. Praleidome 166. 166 už prieš atmesta. 52 už prieš susilaikę priimta. 167 už prieš susilaikė atmesta. 922 už prieš susilaikė priimta. 168 už prieš susilaikė atmesta. 162 už prieš susilaikė atmesta. 170 už prieš susilaikė atmesta. 53 už prieš susilaikė priimta. Inta 5. Nereikia. 171 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 54 už, prieš, primta. 172, kas už, prieš, susilaikė, primta. Šimtas septyniasdešimt antras. Dar kartą kartojame, kas už, prieš, susilaikė. 173 už, prieš, susilaikė atmesta. 55, kas už, prieš, susilaikė primta. 56 už, prieš, susilaikė primta. 175 už, prieš, susilaikę, tikriname. Atrodo, kad atmesta balsavimas baigtas. 22-22 atmesti. 57. Kas už? Prieš susilaikę pritarta. 58 už, prieš susilaikė pritarta. 59 už, prieš susilaikė pritarta. 177 už, prieš susilaikė pritarta. 178. Ar galime balsuoti nuo 178 iki 186 dėl visų kartų, kas už, kas prieš, susilaikė, Atmesta. 61 už, prieš, susilaikė pritarta. Inta 7 už, prieš, susilaikė pritarta. Pritarta. 168 už, prieš, susilaikė atmestas. 68, 62 už prieš susilaikė pritarta, 63 už prieš susilaikė atmestas, 924 už prieš susilaikė pritarta, 64 atkrenta, 64 vis dėlto balsuojam už prieš susilaikė pritarta, Inta komiteto 8 atkrenta. 65. Turime atskirai balsuoti. Pone Brantner, gal galite kai ką pasakyti? Tam, kad ieškotume kompromiso su saldemokratais, siūlyčiau pirmą dalį. threats to public health, including sudden epidemics with a potential transnational impact, im tekst drinnen lassen. Palikti tekste Taigi, kad ši dalis liks tekste, o antra dalis, kur kalbama. Geht, das... kad šią dalį e, paliksime sveikatos specialistams, kurie e, ir nusteikia priešiškai, taip gal pasiektume kompromiso. 65 dafür. 65 kas už. Dėl pirmosios dalys kas už. Prieš Atmesta. Atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 66, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 925 už, prieš, susilaikė, pritarta. 67 už, prieš, susilaikė, pritarta. Inta 9 už, prieš susilaikė pritarta. 68 už, prieš susilaikė pritarta. Antras kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Trečias už, prieš susilaikė pritarta. 77 už, prieš susilaikė atmestas. Ketvirtas už, prieš susilaikė pritarta. 78 už, prieš susilaikė atmestas. Penktas už, prieš susilaikė patvirtintas. 709 už, prieš susilaikė atmestas. 93 už, prieš susilaikė atmestas. Pritarta 80 už, prieš susilaikė atmestas. 81 už, prieš susilaikė patvirtintas. 94 už, prieš susilaikė patvirtintas, 82 už, prieš susilaikė atmestas, 83 už, prieš susilaikė patvirtintas, 84 už, prieš susilaikė atmestas, 6 dėl trijų dalių. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis. Už, prieš susilaikė pritarta. Reikia patikrinti, patikrinkime. Balsavimas baigtas. 29 už patvirtinta. Trečioji dalis už, prieš susilaikė pritarta. Pone Brantner be abejo džiaugiasi. 85 už, prieš susilaikė pritarta. 86 už, prieš susilaikė atmesta. 87 už, prieš Ar socialistai balsavo už ar prieš? Prieš? Atmesta tuomet. Trečias kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Aštuntas už, prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 89 už, Dešimtas už, prieš, susilaikė, pritarta. Biudžeto ketvirtas už, prieš, susilaikė, pritarta. Biudžeto penktas už, prieš, susilaikė, pritarta. Biudžeto šeštas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ir dabar balsuojame dėl, dėl galimybės suteikti darybų mandatą, balsuojame elektroniškai. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Pritarta 54 balsavus už, 2 balsavus prieš, susilaikysiu nebuvo. Pone Brandner. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą. Tikrai labai ačiū. Noriu padėkoti Markos, kuris atsistojo ir jis grįžta į Ispaniją. Jis ten dirbs vyriausybėje. Aš manau, jis puikiai padirbėjo Europos parlamente prieš tai. Damen und Herren, bevor wir hier die Sitzungsleitung. Ponios ir ponai, Pirmiausia, norėčiau tunelį pasveikinti su gimtadieniu, kuris šiandien švenčia. Ir tada perdosiu vadovavimą posėdžiui. Oh, I can, I can, okay. So, colleagues, we can start with uh, the last voting. Uh... Taigi, kolegos, galim pradėti paskutinį balsavimą komitete prieš atostogas. Prieš paskutinį, sako sekretoriatas. Taigi, nedelsdami pradedame dėvę 16 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Inta 2, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dėvė 17 už prieš susilaikę atmesta. Inta 3 ir dėvė 18 identiški. Kas už juos, kas prieš susilaikę atmesta. 39. Kas už atkrenta, sako pirmininkas. 39. Kas už? Kas prieš? susilaikė priimta. Pirmas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dvyliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 13. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 43. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 14. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Jis atitiko 926. Toliau. 45. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 už, prieš, susilaikę, priimta. 9.28 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 47 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 9.29 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Inta 5 kas už, prieš, susilaikę, atmesta susilaikė, atmesta. 16. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 9.30. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 49. Ponios Brantner, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Biudžeto 13. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Deve 31, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Deve 32, kas už, prieš, susilaikė, e, priimta. Biudžeto 14, už, prieš, susilaikė, priimta. Deve 33, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 51, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 52. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 53. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 934. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Biudžeto 15. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Manau, kad reikia balsuoti ir 50, dėl 54. Taigi 54. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 55 ir 56. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 57. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 9.35 ir inda 7. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 58. Kas už prieš susilaikė atmesta. 936. Kas už prieš susilaikė priimta. 59. Kas už prieš susilaikė atmesta. 60. Už prieš susilaikė atmesta. 61. Už prieš susilaikė. Reikia patikrinti kortelėmis. Elektroninis patikrinimas dėl 61. Please close the vote. Prašyčiau baigti balsuoti. 61. Dėl 61 balsuom priimtas. 2 identical amendments 62 and 60. 62 ir 63 identiški. Kas už prieš susilaikė priimta. 65. Dvi dalys. Pirma dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už prieš susilaikė atmesta. 17 pakeitimas kas už prieš susilaikė priimta. 19 už prieš susilaikė priimta. Antrasis kompromisnis kas už prieš susilaikė priimtas. Deve 40 už prieš susilaikę priimta. 67 už prieš susilaikę atmesta. Inta 8 už prieš susilaikę priimtas. Inta 9 už prieš susilaikę priimta. Deve 41 už prieš susilaikę priimta. 68 kas už prieš susilaikę atmesta. Budžeto 16 už prieš susilaikė priimta. Biudžeto 17. Dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už prieš susilaikė atmesta. Biudžeto 18. Kas už prieš susilaikė priimta. Kompromisas numeris 3. Kas už prieš susilaikė priimta Priimta. Toliau 73 pakeitimas. Pirmininkas Brokas. Mes e, tarp frakcijų pasitarę e, ponios Brantner pasiūlymui ražo, radome naują formuluotę, kuri tą patį pasako iškesnė kalba. E, paslaugos, pa, pašalpos gali suteikti Europos demokratijos fondui, kaiminystės politikai E, kaiminystės valstybėms, kai e, dėl e, sudėtingų politinių sąlygų negalima įgyvendinti keliamų tikslų ir todėl reikia numatyti tolesnį nuolatinį finansavimą Europos demokratijos fondui. Taigi tokia yra nauja 73 pakeitimo žodžių formuluotė. Kas už šią formuluotę? Prieš susilaikę Ar jūs norėtumėt pasisakyti? Aš. E, e, Panas Brokas, kuris yra pranešėjas, teikia pakeitimą žodžiu. Aš žinau, ką jūs norite pasakyti, bet turim tęsti balsavimą. 73 su pakeitimu žodžiu, kurį pateikė pranešėjas. Kas už? prieš susilaikė priimta su pakeitimu žodžiu. 19 biudžeto. Kas už prieš susilaikė priimta. 21 biudžeto. Kas už prieš susilaikė priimta. 74 už prieš susilaikė priimta. 75 už prieš susilaikė priimta. 76 už prieš susilaikė priimta priimta. 77 už, prieš susilaikė priimta. 78 už, prieš susilaikė priimta. Atmest atsiprašau. Pone Brantner, jūs norite pasakyti? Flyja. Uh, Labai trumpai. Šis pakeitimas. Seven. Šis pakeitimas dabar turėtų būti perkeltas prieš 77 pakeitimą, bet esmės nepakeičiame tik vietą. Okay. 79. 79 um, pakeitimas. Reikia dėl jo balsuoti, kas už, prieš, susilaikę, primta. 80 už, prieš, susilaikę, priimta. 81 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 82 ir 83 identiški, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 945 ir 46, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Inta 10, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 948, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau 86 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 87. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 88. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas kompromisinis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Galime balsuoti kartu už 22 ir 23 biudžeto pakeitimus, kas už, prieš susilaikė atmesta. 20 pranešėja e, jo pakeitimas atsiimtas ir balsuojame dėl 89, kas už, prieš susilaikė priimta. Dabar reikia balsuoti dėl 19, 90. Pirmininkas sako, kad atkrenta kai kurie pakeitimai. Balsuojame dėl 90 ir 950, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Atmestas, prašau. Norime patikrinti kartu už du pakeitimus balsuojame 90 ir 950. Balsuojame kortelėmis. Prašyčiau baigti balsuoti. Priimta. 26 už, 24 prieš. Toliau. 9.51. Kas už? Prieš. Susilaikė. Taip pat neaišku. Balsuojame elektroniškai dėl 51 dėvė komiteto pakeitimo. Please close. Prašyčiau baigti balsuoti. Atmestam. Inta 12. Kas už prieš susilaikę atmesta. 91. Kas už prieš susilaikę priimta. Kompromisinis penktasis. Kas už prieš susilaikę priimta. Toliau 953 kas už, prieš susilaikė atmesta. 96, kas už, prieš susilaikė atmesta. 22, kas už, prieš susilaikė atmesta. Neaišku, neaišku bals, elektroninis balsavimas dėl 22 pakeitimų. Please close the vote. Baikite balsuoti. Priimta. 31 už, 20 prieš. 98 ir 954. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 955. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 956. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 23. Kas už prieš susilaikė priimta. 99. Kas už prieš susilaikė atmesta. Biudžeto 28. Kas už prieš susilaikė priimta. Šimtasis ir biudžeto 28. Kas už prieš susilaikė priimta. Inta 18 ir 19. Kas už prieš susilaikė priimta. Biudžeto antras, kas už prieš susilaikė atmesta. Biudžeto trečias už prieš susilaikė atmesta. Deve pirmasis, kas už prieš susilaikė atmesta. Deve antrasis, kas už prieš susilaikė priimta. Pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Dėve ketvirtas, dvi dalys. Pirma dalis, kas už, prieš. Susilaikė, atmesta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 26, kas už, prieš, susilaikė, neaišku, reikia tikrinti elektroniškai 26. Please close the vote. Baigiame balsuoti. Atmesta 27 prieš, 25 už. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 28 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 29 ir biudžeto 5 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pranešėjo trečias, kas už, prieš susilaikė priimta. Septintas dėvė, už, prieš susilaikė priimta. Dėvė aštuntas, kas už, prieš susilaikė priimta. Biudžeto septintas. Balsuojame dviem dalimis, kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Inta pirmasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas septintas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau seka 36 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. 8 pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 9 kompromisinis, kas už, prieš susilaikė priimta. Biudžeto 9, kas už, prieš susilaikė priimta. 38, kas už, prieš susilaikė priimta. Neaišku. Elektroninis balsavimas dėl 38. Amendment 38. 38 pakeitimas. Please close the vote. Baigiame balsuoti. Atmesta. 26 prieš 18 už. 10 biudžeto komiteto, kas už, prieš susilaikė atmesta. Taigi, dabar bus elektroninis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Dar du kolegos nebalsavo. Dabar jau galime baigti. 49 už, niekas nepasakė prieš, 3 susilaikė, sveikinu pranešėją poną Broką. Andrei Carl? Yeah. Pardon. No, you go. The new uh, oral amendment. I was too optimistic, I forgot the last one. Panelik optimistiškai viską įvertinau, pamiršau, kad mūsų laukia dar vienas pranešimas dėl kurio turime balsuoti, pradėkime iš karto dėl jo balsuoti. 28 pakeitimas už. Mm, tai sportas, ponia Kasulydis, sveika prieš atostogas. 28 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas, 29 už, prieš susilaikė atmestas, pirmas kompromisas už, prieš. Kolegos, turime balsuoti dar dėl 30 pakeitimo už, prieš, susilaikė. 30 kompromisas patvirtintas dabar. 30 pakeitimas dabar pirmas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 35 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 36 už, prieš, susilaikė, pritarta. 37 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 38 už, prieš, susilaikė, atmestas. 39 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 40 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 42 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Toliau 43 pakeitimas dėl atskirų dalių. Dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš? Susilaikė. Pritarta. Antroji dalis. 43 pakeitimo už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 44 pakeitimas už? Prieš? Susilaikė. Atmestas. 45 pakeitimas už? Prieš? susilaikė patvirtintas. 46 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 47 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 48 už, prieš neaišku. Reikia balsuoti elektroniniu būdu. 48 pakeitimą. Prašau, kolegos. There are still seven colleagues uh, to vote. Dar septyni nebalsavo. Balsavimas baigtas. Vieno balso persvara atmestas. Antras kompromisas už. pranešėjau. Balsuojame dėl antro kompromiso. Iškilo problemų dėl EPP narių balsuojančių, vienu yra per daug. Todėl turėtų čia būti pliusas. Kas už antrąjį kompromisą? Prieš susilaikė patvirtintas. 55. 54. Už prieš susilaikė atmestas. 55 dabar už, prieš, susilaikę, atmestas. 58 už, 56 atsiprašo pirmininkas už, prieš, susilaikę, pritarta. 57 už, prieš, susilaikė, atmestas. 58 už, prieš, susilaikė, atmestas. 59 už, prieš, susilaikė, atmestas. 50, dėl 59 norite balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmestas. 27 balsavus prieš. Dabar 60 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 61 už, prieš, susilaikė, atmestas. 63 už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 64 už, prieš, susilaikė atmestas. 65 už, prieš susilaikė atmestas. 66 už, prieš susilaikė patvirtintas. 67 už, prieš susilaikė priimtas. 68 už, prieš susilaikė atmestas. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 72 komprom... pakeitimas už, prieš, susilaikė. Reikia patikrinti, kaip balsavome dėl jo. Balsavimas baigtas. Atmestas. Didelė dauguma. 703 pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtintas, 704 už, prieš, susilaikė patvirtintas, 705 už, prieš, susilaikė atmestas, 706 už, prieš, susilaikė patvirtintas, 707 už, prieš susilaikė atmestas. 79 už prieš susilaikė patvirtintas. 78 už prieš susilaikė patvirtintas. 80 už prieš susilaikė atmestas. 81 už prieš susilaikė patvirtintas. 84 už, prieš, susilaikė, atmestas. Norite patikrinti? Dėl 84 balsuojame. Easy. Five more colleagues uh, didn't vote. Dar keturi kolegos nebalsavo. Balsavimas baigtas. Atmestas. 28 balsavus prieš. 84 už, prieš, 85 už, prieš susilaikė atmestas. 86 už, prieš susilaikė patvirtintas, 87 už, prieš susilaikė patvirtintas, 88 už, prieš susilaikė patvirtintas 89 dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmestas. Devintas pakeitimas. 90 pakeitimas už, už prieš susilaikė, atmestas. 91 už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 92 už, prieš susilaikė atmestas, 93 už, prieš susilaikė atmestas, 94 už, prieš susilaikė atmestas, 95 dėl atskirų dalių, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė atmestas, antroji dalis už, prieš susilaikė atmestas. Dabar 96 pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 97 už, prieš, susilaikė atmestas. 98 pakeitimas, vėlgi dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Antroji dalis už, prieš, susilaikė atmestas. 99 už, prieš, susilaikė atmestas, šimtasis pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas, šimtas pirmas pakeitimas už, prieš susilaikė neaišku, reikia pasitikrinti elektroniniu būdu, dėl šimtas pirmojo pakeitimo balsuojame. Ah, wieder nicht. Kannte die Idee, da ist eine Katastrophe. Ja, ich denke, es ist, äh uh, Again, five colleagues are not here. Okay, please close the vote. Is rejected with... Atmestas. 25 balsavus prieš. Ketvirtas kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 107 už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Penktas kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Ir dabar 117 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtintas, 118 už, prieš susilaikė atmestas, 120 su pakeitimu žodžiu, pirmuoju, kas už, kas prieš susilaikė patvirtintas, 121 už, prieš susilaikė atmestas, 122 dėl atskirų dalių, pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė patvirtintas antroji dalis už, prieš susilaikė atmestas. Dėl antrosios dalies balsuojame dabar 122 pakeitimo. Please close the vote. Balsavimas baigtas. atmestas dviem balsavus prieš daugiau. Šeštas kompromisas. Taip, pranešėjas teikia pakeitimą žodžiu, prašau, ponia Brokai. Manau, kad APP ir socialistai tam pritarė, kiti galėtų prisijungti. Tai yra septintojo kompromiso tekstas šeštoji dalis, šeštas punktas, kur, kur yra tekstas po supriešinimas e, Turkijos visuomenėje turėtų būti toks tekstas - gilėjantis susipriešinimas Turkijos visuomenėje. Jeigu kiti partneriai galėtų prisijungti, palaikyti šį kompromisą raginčiau visus balsuoti dėl jo. Pirmininkė, aš nesu, nelabai suprantu, ką tai reiškia. Pone Dafai, kokį klausimą uždavėte? Ką tai reiškia? Tai, kad mes ne specifiškai nesukoncentruosime į tą problemą apskritai apie polarizaciją Turkijos visuomenėje, būtent įskaitant šią problemą, bet ne vien tik apie šią problemą. Mes kalbame apie gilėjantį polarizacijos procesą Turkijos visuomenėje, o ne vien tik apie religijos problemą. Tu, are we on... Kolegos, ar sutinkate balsuoti dėl kompromisinio, šio kompromisinio pakeitimo su žodiniu pakeitimu, kurį tikė pranešėjas Brokas? Tuomet balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė e, patvirtintas su pakeitimu žodžiu. Šeštam kompromisui. 129 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. Šimtas dvidešimt šeštas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 127 su pakeitimu žodžiu. Už, prieš, susilaikė, priimtas 128 už, prieš susilaikę patvirtintas. Toliau yra keturi pono Majerio pakeitimai. 130, 131 ir 132. Dėl šių trijų pakeitimų balsuojame kartu, jie visi yra panomairi, ne? Tuomet 130. Kas už? Mes jau balsavome anksčiau. Buvo du pakeitimai, dėl kurių balsavome. Du kartus paminėtas yra tas pakeitimas balsavimo sąraše 129 yra Taigi 130 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 131 už, prieš, susilaikė atmestas. 132 už, prieš, susilaikė atmestas. Septintas kompromisas. Už, prieš, susilaikė patvirtintas. 136. Už, prieš susilaikė atmestas. 143 už prieš susilaikė priimtas. 144 už prieš. Dėl šio reikia pasitikrinti elektroniniu būdu. 144. You have no 42 and 128. Shall I close the vote? Yes, please close the vote. Do we have voted 128? Yes. Yes. Yes, yes, yes. yes. Is adopted. Patvirtinta 23 balsavus už, 20 prieš. 145 už, prieš susilaikė patvirtintas. 147 už, prieš susilaikė Atmestas. 147. Patikrinkime, kaip balsavome. Atmestas 27 balsavus prieš. 148 už, prieš, susilaikė, patvirtintas 149 už, prieš susilaikė atmestas, 150 už, prieš susilaikė patvirtintas. Šimtas šešiasdešimt šeštas už, prieš šimtas penkiasdešimt penktas. E, atkrenta, jei patvirtintas šeštasis kompromisas. Mūsų sąrašai skiriasi, atrodo, sako pirmininkas. Pranešėjas. Mes susitarėme dėl šeštojo kompromiso. Mes sutarėme, kad tuo kompromisu apriepti visi Turkiją liešiantis pakeitimai. Aš turiu menį naująjį sąrašą. Ten kalbama, ten kalbama apie Turkiją, viskas, ką mes norėjome pasakyti. Todėl aš prašyčiau jūsų nepamiršti to susitarimo ir laikytis jo. Mes šešė, su šešėliniais pranešėjais, dėl to sutarėme vakar. Ir visi punktai iki 69 yra apimti šeštajame kompromise. Klausykime pranešėjo rekomendacijų ir balsuokime dėl 166 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė atmestas 167 už, prieš susilaikė patvirtintas 168 už, prieš susilaikė patvirtintas, 169 už, prieš susilaikė patvirtintas, 170 su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš susilaikė patvirtintas, 171 vėlgi su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš susilaikė priimtas, 172 už, prieš susilaikė neaišku, reikia patikrinti elektroniškai dėl 172. Please close the vote. Balsavimas baigtas. Atmestas. 173 už, prieš, susilaikė patvirtintas. 174 už, prieš, susilaikė patvirtintas. 175 už, prieš susilaikė 176 už, prieš susilaikė patvirtintas, 177 už, prieš susilaikė atmestas, 178 už, prieš susilaikė atmestas, 179 dėl dviejų dalių, pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikė atmestas Patvirtintas antroji dalis. 179 už, prieš, susilaikė, atmestas. Antroji 179 dalis. Man atrodo, kad atmesta. Balsavimas baigtas. Pritarta vieno balso persvara. 180 už, prieš, susilaikė atmestas, 181 už, prieš, susilaikė patvirtintas, 182 už, prieš, susilaikė atmestas, 183 už, prieš, susilaikė atmestas. 184 už, prieš susilaikė atmestas. 185 už, prieš susilaikė patvirtintas. 186 už, prieš susilaikė priimta. 187, jog dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, Kas prieš? Susilaikė priimta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Reikia patikrinti, kai balsavome dėl antrosios dalies. Second... Atrodo, kad antroji dalis atkrenta, nes mes priėmėme 181. 187 pakeitimas, dėl jo nebalsuojame, jis atkrenta. Ir dabar 188 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, reikia patikrinti, kai balsavome. 188. Priimtas. 189 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. 191 su pakeitimu žodžiu penktuoju už, prieš. Reikia pasitikrinti elektroniniu būdu, kai balsavome dėl 191 pakeitimo su pakeitimu žodžiu. 19. Madam Lunaček. Pone Lunaček, prašau. Aš paprašiau žodžio dėl 191-ojo kaip šešėlinė pranešėja savo frakcijos Pietų Kaukazo klausimų. Norėčiau paprašyti pono Liziko atsijimti žodinį pakeitimą, nes dėl jo su šešėliniais pranešėjais nebuvo sutarta. Ir noriu paraginti visus balsuoti prieš jį, nes asociacijos susitarimuose dėl Armen, su Armenija ir Azerbaidžianu mes dėl to balsavome ir ten buvo įtrauktos kitos formuluotės. Norėčiau e, čia kalbėti apie dvigubus standartus. Jeigu kalbame apie e, Pietų Kaukazą, taip pat Abhaziją, e, Mes vis dėlto neminėjome Kalnų Karabacho kaip okupuotos teritorijos. Tai yra aiškus dvigubų standartų atvejis. Mes Europos parlamentas to neturėtume daryti, nes mes jau balsavome dėl dviejų asociacijos susitarimų. Taigi prašau, pono Lyzėko, visų pirma atsimti pakeitimą žodžių, nes dėl jos su šešėliniais pranešėjais nebuvo susitarta. Balsavimo sąrašas patvirtintas vėlai naktį ir balsuoti visus raginu balsuoti prieš jį dėl ką tik mano pristatytų priežasčių. One, so please, the floor is. Prašau, žodis jums. Socialistų frakcijos vardu noriu pasakyti, kad mes visiškai pritarėme pono Sulnašek pozicijai. Pone Landsbergi, prašau. Uh, uh, Ačiū, aš negaliu sutikti, nes nes esu delegacijos vicepirmininkas. Aš negirdžiu.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 Here, on, on are... Negalime pradėti diskusijų šiuo klausimu, ponė Landsbergi. Aš esu prieš šį siūlymą. Nėra susitarta dėl Kalnų Karabacho. Tai yra faktas. Kažkas Jeigu kas nors teigia, kad Karabachas okupuotas, kažkas teigia e, priimate tai kaip akibrokštą. Galbūt galima rasti kompromisą, prisiminkime pirminį tekstą ir laikykime jo ir įtraukti uh, klausimą dėl Rusijos, susijusiu su Rusijos okupuojama pietų Osetijos ir pietų Kaukazo teritorija. Uh, Jeigu kalbame tik apie Kalnų Karabachą ir Padniestrę, tai yra dvigubai, dvigubai standartai, nes jeigu neminime Abhazijos ir, ir Pietų Osetijos, tai būtų dvigubų standartų taikymo atvejais. Jei tai nepriimtina, tuomet balsuokime dėl Lizeko pasiūlyto pakeitimo ir pakeitimo žodžių ir žiūrėsime, kas gausis. No, yeah. Kolegos, negalime iš naujo pradėti diskusijų. Socialistų frakcija, dar kartą. Kadangi tai pakeitimas žodžių, net jeigu vienas narys priešinasi, iš, pasipriešina tam siūlymui, mes negalime dėl to balsuoti. Ar kas nors priešinasi pakeitimui žodžiu? Tuomet negalime dėl jo balsuoti. Viskas labai paprasta. The, the... Lizik. Tuomet balsuojame dėl 191 be pakeitimo žodžių. Ir prašau visų balsuoti dėl 191 be pakeitimo žodžių. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Reikia pasitikrinti. Please close the vote. Incredible. Balsavimas baigtas. Is rejected by 26. Atmesta 26 balsavus prieš, 22 balsavus už. 191 pakeitimas atmestas. Dabar 192 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 193 už, prieš, susilaikė atmestas reikia patikrinti elektroniniu būdu, kai balsavome šimt, dėl 193. Please close the vote. Balsavimas baigtas. Pritarta 29 balsavus už 18 prieš. Dabar turime balsuoti dėl 194 pakeitimo už, prieš, susilaikė, Atmestas. Norite patikrinti, kaip balsavimą dėl 194, tuomet balsuojame. balsuojame. Ir 27 balsavus prieš, 20 už, atmestas. 176 už, prieš, susilaikė patvirtintas. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Ir dabar pereiname du šimtai dvyliktas su pakeitimu žodžiu. Už, prieš, susilaikė, Patvirtintas. 213 be pakeitimo žodžių už. Prieš susilaikė. Reikia patikrinti, kai balsavome dėl 213 ponos Svobodos pakeitimo. Balsavimas baigtas. Pritarta 26 balsavus už, o 19 prieš. 218 kas už, prieš, susilaikė. Dėl šio reikia pasitikrinti. Balsuojame dėl 218. Please close the vote. Is adopted. Priimta. 221 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 222 už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 223 su pakeitimu žodžiu 7 už, prieš, susilaikė, priimtas. 224 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. 225 už, prieš susilaikę priimtas, 226 už, prieš susilaikę patvirtintas, 227 už, prieš susilaikę patvirtintas, 228 už, prieš susilaikę patvirtintas, 229 už, prieš susilaikę patvirtintas, 230 už, prieš susilaikę patvirtintas, 231 su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas 235 už, prieš, susilaikė priimtas 236 už, prieš, susilaikė. Reikia patikrinti, kaip balsavome dėl jo. 236 balsavome elektroniniu būdu. pritarta vieno balso persvara. 237 už, prieš, susilaikė, atmesta. 238 už, prieš, susilaikė, priimta. 239 už, prieš, susilaikė, priimta. 240 už, prieš, susilaikė atmestas, 241 už, prieš susilaikė atmestas, 242 dėl dviejų dalių, pirmoji dalis už, prieš susilaikė, reikia patikrinti, kaip balsavome dėl 242 pirmos dalies, tikriname elektroniškai. Please close the vote. We become less and less here members available. <laughs> It's rejected with 21 in... Atmesta 21 balsavus prieš, 11 už. Antroji 242 dalis už, prieš, susilaikė, man atrodo, rezultatas tas pats. Atmesta. 130. 243 prieš susilaikė atmestas. 244 už prieš susilaikė patvirtintas. 246 už prieš susilaikė priimtas. 247 už prieš susilaikė atmestas. 247 tikriname elektroniniu būdu. Sumauna. We in favour? In my list is a no. Not with me, not in my EPP list. Okay, close, close the vote. Pasavimas baigtas. Priimta 23 balsavus už vieno balso persvarą. 248 už, prieš, susilaikė atmestas. Ir dabar 250. 249, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 250 už, prieš, susilaikė priimtas. 251 su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtintas. 252 už, prieš susilaikė priimtas. 253 už, prieš susilaikė patvirtintas. Norite patikrinti, kaip balsavome 253, balsuojame elektroniniu būdu dėl 253. Four members are not voting, but uh, we are closing the vote. Please close the vote. Is adopted 26 uh, against 90. Priimta 26 balsavus už, 254 už, prieš susilaikė patvirtintas, 258 su pakeitimu žodžiu už, prieš susilaikė patvirtintas. Ir dabar devintas kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. Du šimtai šešiasdešimt penktas už, prieš susilaikė atmestas. 166 tai už prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti, kai balsuojame dėl 266. Please close the vote. Baigiame balsuoti. Priimta. 23 3 už, 20 prieš. 267 pakeitimas dalimis. Pirma dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. 268, kas už, prieš susilaikė atmesta. 269, kas už, prieš susilaikė priimta. Atmesta, atsiprašau. Atmesta bet turbūt reikia patikrinti 269 elektroniškai, nes nelabai aišku. 269 balsuojame kortelėmis. Baigiame balsuoti. Atmestas. Atmestas dviem balsais. Dabar balsuosime dėl 270. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 271. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Reikia patikrinti. 271. Please close the vote. Baigiame balsuoti. Priimta. 25 prieš 20. 272, kas už, prieš susilaikė, priimta. 273, kas už, prieš susilaikė, atmesta. 273 atmestas, bet jeigu norite, galime balsuoti. Still four colleagues. Dar keturi kolegos nebalsavo. Baigiame balsuoti. Atmesta 20 prieš, 18 už. 274 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 276 su pakeitimu žodžiu kas už. Su pakeitimu žodžiu. 11 pakeitimas žodžiu. Pone Mūnys. Ačiū, gavome balsavimo sąrašą tik likus 15 minučių iki balsavimo. Neturėjom laiko peržiūrėti pakeitimo žodžių. Uh, Gal uh, gerbiamas pranešėjas galėtų perskaityti 11 pakeitimą žodžiu? Uh, pagarba turi būti pagrįsta principų laisva ir sąžininga priekyba. Ne tik sąžininga priekyba, bet ir laisva. Vadinasi, jūsų pakeitimas turi būti paremtas. Ar jūs sutinkate su tokiu pakeitimu žodžiu? Kolegos, balsuokime 276 su pakeitimu žodžiu. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 277. Kas už, prieš susilaikė priimta. 278 vėl su pakeitimu žodžiu 12. Kas už? Ar norėtumėt, kad pakeitimas žodžiu būtų perskaitytas? 212. E, atsiprašau, numeris 12. E Pabaiga. Kreipiasi Europos Sąjungą, kad būtų kalbama apie visus e, dubliuojančiuosius susitarimus tarp Afrikos ir Europos Sąjungos strategijos ir e, kad būtų įmamasi nuseklesnių ir efektesnių priemonių. Jeigu mes sutinkame dėl šio pakeitimo žodžių, dėl 278, tai balsuokime, kas už, kas prieš, susilaikė, neaišku. Reikia elektroniškai patikrinti 278 su pakeitimu žodžiu. Please close the vote. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 279. 278 buvo ką tik atmestas, todėl balsuojame dėl 279. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. 279 priimtas. Toliau 280, kas už, kas prieš, susilaikė, reikia tikrinti elektroniškai 280. Against Atalanta. Please close the vote. Baigiame balsuoti. Priimta. 24 už, 19 prieš. 282 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 283 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 284 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 285 dvi dalis, pirma dalis kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš susilaikė, reikia tikrinti elektroniškai. On the second part on 285. 285 antra dalis. Please close the vote. Baigiame balsuoti. Atmesta. 286 kas už, prieš susilaikė atmesta. 287. 287. Kas prieš susilaikė, aš manau, kad priimta. Bet reikėtų turbūt elektroniškai patikrinti. Yes, it's adopted. Six, seven... Kolegos, šeši dar nebalsavote. Baigime jau balsuoti. Priimta. 287 priimta. 288 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 289 kas už, kas prieš, susilaikė priimta Šį reikėtų patikrinti. 289. Yes, please close the vote. Baigiame balsuoti. Priimtas. 23 už, 20 prieš. 290. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 291 kas už, prieš susilaikė priimta. 292 kas už, prieš susilaikė. Reikia patikrinti. 292. Please close the vote. Baigiame balsuoti. Priimta. 293 kas už, prieš susilaikė priimta. 294 kas už, prieš susilaikė priimta. Dešimtas, ponė Brantner noriu pasakyti. Ačiū. Dėl dešimto kompromisinio mes siūlėme balsuoti dalimis, bet dalys dėja yra paskirstytos neteisingai. Nėra taip, kaip čia parašyta e, pirma dalis turėtų tęstis iki e, teisinės valstybės ir žmogaus teisų ir mes norėtume, kad uh, kita dalis prasidėtų toje vietoje, kur sakoma, abi šalis turi sklandžiai pradėti besitęsinčias dėrybas dėl išsamių ES ir Indijos laisvosios priekybos dėrybų, kurios skatintų Indijos ir ES e, laisvos priekybos mainus ir ekonomikos augimą. Dėl šios dalies mes norėtume, kad būtų balsuojama atskirai. So, for... Uh, Pone Brantner, gal galėtum papa, dar pakartoti, kur reikėtų padarinti tiksliai? Aš labai atsiprašau, aš turiu tik elektroninio laiško tekstą dabar. Gal kažkokia painiava atsirado. Taigi mes norime, kad būtų padalinta šioje vietoje. Conclude the ongoing negotiations of a comprehensive EU-India free trade agreement, which would stimulate European and Indian trade and economic growth. Only that sentence. Tik tas sakinys turėtų būti išbrauktas. Padalintas, atskirtas, atsiprašau. Nuo both parties iki economic growth o paskui viskas jau būtų gerai ir būtų palikta Šrilanka ir panašiai. Taigi pirmąjį pakeitimą balsuojame be šio sakinio, o antra dalis būtų tas sakinys. Taigi, pirma dalis be šio sakinio. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Ir būtent šis sakinys, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 303, 304. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 305. Kas už, prieš susilaikė atmesta. Prašoma, kad būtų elektroniškai balsuojama. 304. 5, atsiprašau. 305. Uh, Yra kolegų, kurie nebalsuoja. Bet jau baigime balsuoti. Kažkas neatsinešė kortelės. Priimta vienu balsu, vieno balso persvara. 306. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 307. Kas už. 306. Nepriimtas. Nepriimtas. 307 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 308 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 309. Toliau periname prie 313, e, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 11 kompromisinis, kas už, prieš susilaikė priimta. 317. Kas už prieš susilaikę atmesta. 318. Kas už prieš susilaikę priimta. 319. Kas už prieš susilaikę neaišku. Reikėtų elektroninio balsavimo. Balsuokime kortelėmis už 300, dėl 319. Close the vote. Baigiame balsuoti. Atmesta. 25 prieš 19 už. 320 kas už, prieš susilaikė, atmesta. 321 kas už, prieš susilaikė, atmesta. 322 kas už, prieš susilaikė, priimtas. 323 kas už, prieš susilaikė priimta. 324 kas už, prieš susilaikė priimta. 325 kas už, prieš susilaikė atmesta. 326, 327 kas už, prieš susilaikė atmesta. 328 kas už, prieš susilaikė atmesta. 329 kas už, prieš susilaikė atmesta. 330, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 331, kas trys dalis čia išskirtos. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, reikia patikrinti. Antroji dalis, 331 pakeitimo. Please close the vote. Is adopt. Patvirtinta. Trijų balsų persvara. Trečioji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 332. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 333. Už, prieš, susilaikė, priimta. 334. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 335. Kas už, prieš susilaikė priimta. 336, kas už prieš susilaikė atmesta. 337, kas už prieš susilaikė priimta. Trys šimtai keturiasdešimt ketvirtas. Suprašo pirmininkas 338. Kas už prieš susilaikė priimta. 339. Kas už, prieš, susilaikė. Reikia patikrinti 339. Severin. Severino pakeitimas. So please, uh, yes, close the vote. Baigiame balsuoti. Atmesta. Du identiški pakeitimai 340, 341, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Sorry, to 342, we need to, to vote 342. Dabar balsuojame dėl 342, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Uh, so, 343. 343. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 344. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 345. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 347. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 348. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 349. Kas už? prieš susilaikė. Tikriname elektroniškai 349. Doesn't make sense anymore. Doesn't make sense anymore. Because you rejected the first proposal with this order. It was linked with another one. Yeah, yeah. Please close the vote. Baigiame balsuoti. Priimtas. Pranešėjas norėtų pasisakyti yra parengtas kitas jo pakeitimas, kuris yra susijęs su šiuo. Ir tas pakeitimas buvo atmestas, todėl dabar nebelieka prasmės, nes viskas buvo susijęs su seka. Jeigu vienas pakeitimas yra atmestas, negalima pakeisti kito, nes e, jis tampa bevertis. Manau, kad dėl šito nereikėtų net ir balsuoti. Aš su ponu Pasku kartu patrenksiu pasiūlymą plenariniam posėdžiui, kad ši problema būtų išspręsta. Todėl nereikia dėl šito balsuoti. Todėl E, Mone Munis, pone Munis, dar noriu pasakyti. Ačiū. Aš e, manau, kad mes galėtumėm patikrinti su pakeitimu žodžiu. Jeigu nebuvo prasmės teikti šį pakeitimą, tai kam jis pateiktas tada balsavimui? Tai per, mes taiga patys nusprendžiame, kad jis yra nebereikalingas. Butikov. Mes balsavome, bet plenarnėme posėdėje gali būti dar pateiktas e, e, pakeitimas žodžiu. Ta aš ir siūliau. Mes jau balsavome, bet dėl 319 mes išbalsavome prieš. Todėl nebelieka jokios prasmės. Mano pasiūlymas būtų toks. Dėl tokios dabar susidariusios padėties kartu su ponu Paska parengsiu pasiūlymą plenariniam posėdžiui žodžiu. Bet kol kas jokios prasmės nėra, nes pirmoji dalis e, e, nebėra, nebetenka jokios prasmės. A, dar... Tada laikomis pranešėjų rekomendacijos ir kartu su pasku jis e, parengs pasiūlymą, kaip su šiuo pasikeitimu elgtis. Toliau 350. Tas pats, sako pirmininkas, tas pats. Tai visi klausimai susiję su tvarka. Tai ne tiek e, turinio klausimai, kiek e, tvarkos, sekos klausimai. Turime klausytis pranešėjo. 351 tobulesnis pakeitimas. Kas už, kas prieš priimta. 352, e, kas už, kas prieš susilaikė, turėjimam. 3. 5-5, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 356, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 357, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 358, su pakeitimu žodžiu numeris 13, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau 363 su pakeitimu žodžiu. 14 pakeitimų. Kas už prieš susilaikė priimta. 364 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 365, 366 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 367 kas už, prieš, susilaikė atmesta priimta. 368 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 369 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 370 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 371 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 372 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 373 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 374 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 375 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 376 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 377 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 378 kas už, prieš, susilaikę. Manau, kad reikia patikrinti kortelėmis. 378. Okay, close the vote. Is rejected. Atmesta. Pone Vandorne, aš stengiuosi, bet nepavyko. 379. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 380, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 381, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 12 kompromisinis, kas už, EPP sąraše yra klaida. Reikia balsuoti už. Pirmininkas sako, kad reikia balsuoti APP už. Mūsų sekretariatas suklydo. Kas prieš? Susilaikė. Tvirtinas kompromisas priimtas. 382 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 390 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 391 kas už, prieš susilaikė atmesta. 392 kas už, prieš susilaikė priimta. 393 kas už, prieš susilaikė priimta. 394 už, prieš susilaikė priimta. 395 už, prieš susilaikė priimta. 396 kas už, prieš susilaikė priimta. Dėl šio reikia balsuoti elektroniškai. 396 tikriname. Three nine six. 396. Please close the vote. Baigiame balsuoti. Atmesta vienu balso persvara. 396 atmetamas. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Septintas, už. Septintas, už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas. EPP sąraše atrodo yra klaida dėl 7 ir 8 pakeitimų. Kas už aštuntą pakeitimą? Kas prieš? Susilaikė priimta. Devintas. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. Vienuoliktas. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. Dvyliktas. Su penkioliktojo žodiniu pakeitimu. 15 čia parašyta, jeigu norit, gali būti ir 13, jeigu jūs sakote, kad čia klaida. Kas už 12 su pakeitimu žodžiu, kas prieš susilaikė priimtas. 13, kas už prieš susilaikė atmesta. 14, kas už prieš susilaikė atmesta. 15 ir 16. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta 17. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 18. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 19. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 20. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 21 ir 22, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 23, kas už, prieš, reikia patikrinti. 23 pakeitimas elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. 24 prieš 17 už 24, kas už pirmąją dalį prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis, kas už prieš susilaikė atmesta. Dabar 25 pakeitimas su 16 žodiniu, kas už prieš susilaikė priimta. 27. Kas už, prieš, susilaikė. Nebuvo aiškus. 27. elektroniniu būdu patikrinsime. Baigime balsuoti. Atmesta. Dviejų balsų skirtumų. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras už, prieš susilaikė priimta. Trečias už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas už, prieš susilaikė atmesta. Penktas už, prieš susilaikė atmesta. Norite, kad patikrintume penktąjį elektroniškai, prašom. Please close the vote. Prašyčiau baigti balsavimą. Atmesta. 23 e, prieš, 15 už. Dabar balsuosime dėl biudžeto komiteto nuomonės. Antrasis biudžeto komiteto pakeitimas. Kas už? Prieš. Reikia balsuoti dėl antrojo biudžeto Dėl antrojo reikia balsuoti. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečias, ketvirtas, atsiprašau, biudžeto. Kas už, prieš susilaikė priimta. Ir biudžeto penktasis. Kas už, prieš susilaikė priimta. Dabar elektroninis balsavimas dėl parnešimo projekto su pakeitimais. Prašau kolegos balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigėme balsuoti. Tai yra vienas svarbiausių mūsų komiteto pranešimų 34 prieš, vienas pri, uh, už, vienas prieš, šeši susilaikė. Sveikinu pranešėją poną Broką. Ponas Brokas nori pasakyti. E, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir dar reikėtų pašalinti tam, tikras, tam tikrus neaiškim, neaiškumus, todėl norėčiau prašyti plenariniai sesijai pateikti pasiūlymus, kad pašalintume šios neiškumus. Dėkoju už pagalbą. Madame Lusing. Uh, Ačiū, ponia Brokai. Ponia Lusing taip pat paprašė žodžio. Madame Lusing, the floor is yours. Ačiū žodis jums. Dėkoju. Norėčiau, norėčiau pranešti, kad žalių frakcija pateiks mažumos pranešimą. Ačiū visiems už kantrybę. Ir dabar pereisime prie tolesnių šiandienos posėdžio darbo tvarkės punktų. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 16. Taigi, tęsime darbą, perkime prie 16 darbo atverkės punkto, ponios Brantner pranešimas dėl tarp institucinio Europos parlamento tarybos ir komisijos susitarimo ir bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo projekto. Comes to sound financial management. <laughs> yes. You have the floor. Thank you, Mr. Chair. Um, and it's true. It's... Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, čia kalbama apie mūsų pinigus. Daugeliu jūsų šis nuomonės projektas atrodys pažįstamas ir dėl vienos paprastos priežasties. Mes panašią priemonę patvirtinėme prieš porą metų, kuomet pranešimą rengė ponė Munys ir jos pranešimo projektas buvo mano parengto pranešimo pagrindas. Uh, Prieš porą metų tarp institucinė procedūra nepasiteisino dėl kai kurių nesusijusių priešašių, ponia Broko, jūs tikriausiai prisimenate. Įvyko parlamento komisijos darybos mūšis, jis prasidėjo ir niekada nesibaigė. Ir dabar turime du naujus projektus. Vienas dėl daugiametės finansavimo programos, kitas dėl tarp institucinio susitarimo biudžeto klausimais. Daug nepasikeitė nuo to laiko. Aš tiesiog perėmiau ponios Munys dalį darbo, ji puikiai padirbėjo, tam pranešimui pritarėme komitete. Pristatytos dvi svarbiausios idėjos. Atsisakyti kai kurių išlaidų bus biudžete įtraukti bendros saugumo gynybos politikos biudžetą į naują, į įprasnį biudžetą, užtikrinti didesnį e, saugumo politikos biudžeto lankstumą, užtikrinti parlamentui galės jį kontroliuoti. Dar du dalykai, kalbant apie projektą. E, bendros saugumo politikos biudžetą noriu padaryti skaidresniu, kad užtikrintume atskaitingumą. Taip pat bus e, biudžete turėtų būti sąjungos biudžetas Taip pat turėtų būti įtraukti įtrauktos atskiros eilutės skirtos visiems ats, sąjungos atstovams. Taip pat e, reiktų išlaikyti lankstumą skiriant lėšas ES delegacijoms veikiančiams kitose šalise. Tas lankstumas bus užtikrintas. Mhm. E, nes komisija ir toliau išlaiko galę perskirstyti lėšas su nieko nesikonsultuodama, ES išlaiko lankstumą sparčiai reaguoti, tačiau reikia didesnio skaidrumo, aiškinantis, kur konkrečiai nueina lėšos mes užsitikinsime politinę atskaitomybę, neprarasdami lankstumo. Manau, kad tai leistų mums, parlamentui, išdėst, įtvirtinti savo prioritetus, taip pat niekaip nenuskriaudžiant ypatingųjų atstovų situacijos. Dar vienas svarbus e, dalykas tai ypat, susitikimai, e, posėdžiai, kur aptariamos bus po operacijos. Tie susitikimai turėtų tapti veiksmingesniais, jie turėtų reikėtų tiksliau nustatyti, kaip jie turėtų atrodyti, kokie jie turėtų būti, taip pat nustatyti, nepamiršti mūsų info, teisų į informaciją. Taip pat reikėtų koreguoti tų posėdžių dalyvių sudėti, kad jie būtų labiau reprezentatyvus. Dar vienas pasiūlymas. Reikalauti daugiau ataskaitų iš komisijos ir EIVT. Ta nuomonė, panaši nuomonė, kurią priimėme 2010-aisiais, ji rengiama Lisabono sutarties dvasia ir tai užtikrina parlamentui didesnės atskaitomybės ir priežiūros galės. Laukiu jūsų pasisakymų, indėlių. Tikiuosi, kad sutarsime, kad bus, bus pasiektas konsensusas. Toliau terminai šiandien pirmasis svarstymas projekto, pra, pakeitimus reikia įteikti iki ketvirtadienio ir antrasis svarstymas numatytas rugsėjį. Balsavimas pagrindinėme biudžeto komitete bus lieps, tai yra spalio mėnesį ir kitus terminus paskelbs biudžeto komitetas. Ačiū uždėmesi ir laukiu jūsų pastebėjimų. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Brandner. Ich habe die große Ehre. Gerbiama kolegė Brandner, aš dabar atstovauju poną Brok. ir turėsiu garbės vadovauti jūsų posėdžiui, pirmininkauti. Žodis Nenski, prašom. Thank you very much. Labai ačiū, mėly kolegos. Diskusija dėl tarp institucijų sustarimo e, biudžeto klausimais uh, man leidžia padaryti išvadą, kad visos frakcijos kaip ir pritarė komisijos poziciją. Aš norėčiau, kad parlamento vaidmuo būtų labiau pripažįstamas planuojant ir stebint e, Europos užsienio politiką. AFET nuomonė E, turėtų būti skirta ne tik tam, kad šis e, nepastenkinimas parlamento vandens nuvertinimu būtų išreikštas, bet ir kad būtų palengvintos dėrybos tarp institucijų. Manau, kad nuomonės projekte būtent tai ir padaryta. Noriu padėkoti visiems kolegoms už jų indėlį ir pasiūlytas idėjas bei pakeitimus. Tikiuosi, kad AFET pozicija bus paremta e, palankių biudžeto komiteto balsavimu. Kai deramės su komisija ir taryba, mes e, tikėsimės, kad jie sutiks, kad geresnė parlamento kontrolė užtikrins Europos užsienio politikos legitimumą. Ačiū uždėmesi. So much, Nadešta. Ačiū, Nadeždaninski. Anelijatinmeki. Bet jos nėra salėje. Tada. Pone Munis Murkyza. Gracias, presidente. Bueno, pues la, la opinión de la, de la señora Brandner. E, ponios Brandner nuomonės projektas iš tiesų yra labai subalansuotas. Jau projektas buvo priimtas prieš metus dėl TIS susitarimo. Mums reikėtų išsaugoti parlamento stiprų vaidmenį šis te, tema labai svarbi, į tai reikėtų atsižvelgti ir pateikiant pakeitimus. Pirmiausia, dėl ketvirto pakeitimo, kur kalbame apie nepanaudotų metinių lėšų panaudojimą per visą daugiametės finansinės programos laikotarpį. Taip pat kiti pakeitimai, kurie stiprina parlamento vaidmenį. Taigi šiame projekte taip pat išlaikomas subalansuotumas, socialdemokratų frakcija pritarė ir mes tikimės, kad rasime sutarimą kaip ir dėl praeito projekto. Dėkoju, žmonės. Keletas kolegų pasisaky... norėjo pasisakyti, bet e, jau visi spėjo pasisakyti, taigi dabar pakeitimų pateikimo terminas Liepos 12 diena, 12 valanda. Ir pereinam prie 18 klausimo. Tarptautinis susitarimas. Tautinis susitarimas siekiant e, e, daugiametės finansų perspektyv programos 2014-2012 metams pozityvių rezultatų patvirtinimo procedūra Marieta Džianaku. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, η κατηγορία... Dėkuoju, pirmininkė. Biudžeto kategorija būtent dėl finansinės programos Europos vaidmo pasaulyje. Apie tai buvo daug kalbama, pakeis, pateikta daug pakeitimų ir tai susijęs su tuo, kad nepakankamas dėmesys skiriamas teisėms ir lankstumui, ypač reaguojant į nenumatytas problemas. E, Lisabono startyje numatyti papildomi įgaliojimai ir tam reikalingos taip pat papildomos lėšos tam, kad mes galėtume užtikrinti savo vaidmenį išorės veiksmų srityje dėl komisijos pasiūlymo, dėl biudžeto ketvirtos kategorijos ir taip pat dėl lėšų didinimo. Na, aš manau, kad ateitie nebus dėlių pasikeitimų taryboje. Ir manau, kad komisijos siūlomos lėšos nebus sumažintos. Taigi, dėl biudžeto ketvirtos kategorijos labai svarbu užtikrinti lankstumą. Taip pat reikia daryti viską, kad būtų tinkamai sureaguota krizių atveju ir sprendžiant netidėliotinas problemas, nenumatytas problemas. Todėl reikia išlaikyti parlamento galės, taip pat ir biudžeto srityje. Mums reikia pakankamai lankstumo įgyvendint bus politiką, tačiau tai neturėtų reikšti, kad, mes, kad bus apribotos biudžeto valdymo institucijos galios. Reikėtų atmesti nuostatas, kuriomis siūloma apriboti biudžeto valdymo institucijos galės. Taigi, kad numatomas draudimas rezervo lėšų perkelimo. Mes taip pat siūlome procedūrą dėl nepanaudotų lėšų automatinio perskirstimo kiekvienų metų pabaigoje. Taryba pritarė dėl laikotarpio 2014-2020 metų programų ir e, taryba turėtų pritarti komisijos pasiūlymui dėl pakartotino lėšų panaudojimo ir finansinių instrumentų. Taigi, baigsiu, dar kartą norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad reikia siekti e, greitesnio reagavimo dėl valstybių kandidačių ir potencialių valstybių kandidačių. Ir mes siekiame principo gyvendimo mofomo, siekti desnės pažangos e, stojimo dėrybų metu, į jas reikia atsižvelgti. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į prieimimo gebėjimus. Dėkoju žodis Marija Mūrnis. Marija Mūrnis. Gracias, eh, presidente. Eh, bueno, señora Jan... Dėkoju, pirmininkė, ponė Janako teigiamai vertino komisijos į ve, pasiūlymą dėl asignavimų biudžeto ketvirtai kategorijai 70 milijardų eurų numatyta visam laikotarpiui ir 1,4 milijardą numatyta atitinkamam laikotarpiui. Mes siekiame sustiprinti ES e, kaip pasaulinio veikėjo vaidmenį ir reikia siekti stiprinti savo vaidmenį ne tik kaimininėse valstybėse, bet ir kitose regionuose, pirmiausia, Latinų Amerikoje. Manau, kad nuomonė yra abi, nėra labai ambicinga. Pavyzdžiui, 2014 metais nesiūloma didinti lėšas. Ir aš jau esu minėjau, kad biudžetas nėra našta, biudžetas yra instrumentas, kuris padeda įgyvendinti mūsų politinį mandatą. Mes pateiksime pasiūlymus dėl šios nuomonės ir stengsimės, kad būtų mūsų veiksmai apimtų ne tik strateginius partnerius, bet ir geografinė plasme platesnius regionus. Dėl biudžeto ketvirtos kategorijos čia reikėtų nurodyti pagal Lisabonos sutartį, kad galimi techniniai koregavimai krizių atveju ir nenumatytų situacijų atveju. Taigi, kaip minėjau, mes pateiksime pakeitimus. Dėkoju. Dėkoju, Marija. Munis dabar žodis Franska Brandner. Ačiū, pirmininkė. Mes bendrai palaikome ponios Janako pasiūtą liniją. Jeigu prisiminsime, kad taryba po diskusijų siūlo 10 procentų sumažinti viską. Manau, jog mums pavyktų išlaikyti dabartinį lygmenį, tai būtų didelis pasiekimas ir jeigu mes kovotume už tai, galbūt to ir pasiektume. Žinoma, visada galima bandyti prašyti daugiau ir tikėtis kažko mažiau, bet manau, kad mes parlamentas neturėtume bandyti e, pristatinėti planų, kurių aiškiai negalėsime apginti. Reikia laikytis to, ką turime. Ir tai bus nelengva. Aš esu stebėjusi tiek daug darybų dėl biudžeto klausimų, kur parlamentas, e, at, at, e, kurias parlamentas ateina su didžiuliais planais ir, ir nieko nepeša. Jeigu jau kažką ginsime, už kažką kovosime, tai reikia kovoti už realistinius dalykus. Uh, bandykime visi drauge e, kovoti už mūsų, už mums priimtiną variantą. Sabinė Liozink, dėkoju. Dėkoju pranešėjai. Na, mes pritarėme bendram požiūriui kad nepaisant didesnio lankstumo ir desnių komisijai suteikiamų biudžeto įgaliojimų būtų išlaikytas parlamento kontrolės mechanizmas ir biudžeto valdymo institucijos e, galios ir jie nebūtų apriboti. Parlamento biudžeto kontrolė turi būti išlaikyta, jei nesustiprinta. Mes esame kitos nuomonės, ir nepritarėme dėl bus ir bendros saugumo ir gynybos politikos. Ir dėl šio klausimo mes pateiksime politinius pakeitimus. Dėkuoju, ponė Liozink. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Komisija? Na, žinoma, kiekvienam galima suteikti žodį, bet mus spaudžia laikas, dar kartą žodis pranešėjai. Gerbimas pirmininkė, norėčiau padėkoti už pastabas, kurias išgirdau iš frakcijų. Dėl socialistų frakcijos pastabų, žinoma, mes galime dar diskutuoti ir tartis, mes išanalizuosime pakeitimus, mes nusteikę teigiamai, žinoma, mes tikrai galime bendradarbiauti su visais šešėliniais pranešėjais. Dėkoju. Puiku, baigime diskusiją dėl šio punkto ir pateikimas, pake, pakeitimų pateikimai Liepos 12 dieną. Dabar Sąjungos piliečių užsienyje konsulinė apsauga. You have the floor, Kristina Ojuland. Yes, thank you, Chairman. Thank you. Pirmininkė, ačiū. Šis pasiūlymas labai svarbus ir praktiškas. Jis e, yra susijęs su Europos piliečių apsauga už ES ribų. Pirminis komisijos pasiūlymas daugiausia dėmesio skyrė kriziai už ES ribų ir uh, pasiūlymas buvo susijęs su būtinybė geriau koordinuoti ES valstybių veiklą neeilinių ekstremalių situacijų atveju. Buvo pasiūlyta, kad ES turėtų pasirinkti e, pagrindinę valstybę tokiems atvejams. Bet dabar jau, kai tas pasiūlymas pabuvojo mūsų rankose, daugelis kolegų ir aš pati sukūrėme geresnio koordinavimo idėjos tobulesnį variantą. Ir dabar bent jau didelė dalis tų, kurie teikia pasiūlymus pakeitimams, didelė dalimi sutinka su manimi. Ir mes suprantame, kad vietoj to, kad išrinktume vieną pagrindinę valstybę, turėtume ES nulatinės atstovybės e, funkciją nustatyti, tokią nulatinę atstovybę steigti. Tai būtų labai svarbu, nes e, viena vertus mes visapusiškai pasinaudotume Lisabono sutarties e, teisinę bazę. Lisabono sutartis tai leidžia daryti. O antras dalykas, dauguma ES valstybių narių, ypač mažesniųjų, neturi labai daug konsulatų visame pasaulyje. Bet e, mes vietoj to galėtume panaudoti savo tokius e, ambasadų, e, ambasadų institucijas. Jos tarsi koordinuotų veiklą ir užtikrintų, kad visi ES piliečiai bus traktuojami vienodai ir susiraus, susilauks efektyvios ir geros konsulinės pagalbos prireikus. Be to, mes e, dar šiek tiek plačiau į šį klausimą pažvelgėme. Manoma, kad būtų gerai, jeigu pagalvotume apie tai, kad tolimesnėje perspektyvoje Europos išorės veiksmų tarnyba perimtų kai kurių konsulatų paslaugas iš kai kurias konsulinės paslaugas iš valstybių narių. Tai nereiškia, kad mes norime sukelti grėsmę valstybių narių ir jų konsulatų egzistavimui. Iš esmės mes norime e, pareikšti, kad taip mes supaprastintume procedūras ES piliečiams esantiems užsienyje. Be to mes galėtume sumažinti valstybėms narėms tenkančią finansinę naštą. Be to, galiausiai reikia pasakyti, kad padidėtų ES pilietybės kaip koncepcijos matomumas ir reikšmė bendraujant su trečiosiomis šalimis. Taigi iš esmės tiek aš ir norėjau pasakyti įžangai. Kol kas e, labai plačiai e, kolegos e, pasiekė sutarimo ir tikiuosi, kad po vasaros atostogų mes jau galėsime parengti galutinę nuomonę. Šiuo klausimu yra kelios rugsėjo mėnesio, šis klausimas bus išspręstas. Danain. Ačiū, Nadež Danainski. Thank you very much. Ačiū. <clears throat> Mėly kolegos, kalbėsiu trumpai. Nes su ponia Ojalund sutarėme dėl konsulinės e, ES piliečio apsaugos užsienyje ir mūsų pakeitimai eina tą pačią kryptimį įtraukti labiau ES delegacijas į pil, Europos piliečių apsaugą, ypač tų valstybių piliečius, kurie neturi savo uh, atstovų. Lybe komitetas, kiek žinau, laikosi to paties požiūrio. Nors žinau, kad kai kurie kolegos tam priešinasi, ypač kolegos iš Junktinės karalystės, bet noriu vis tik akcentuoti, kad ES pagal sutartį e, turi prisimti tam tikrus tam tikras prievolės, kurias turėtų ir prisimti. Jeigu e, neįtrauktume ES delegacijų į konsulinę apsaugą, tai būtų ES teisės aktų pažeidimas, Europos parlamentas negalėtų toleruoti tokios situacijos. Noriu daryti spaudimą tarybai ir EEVT, kad šios labiau išnaudotų savo delegacijų pajėgumus, nes svarbiausia yra ne valstybių suverenumas, bet mūsų piliečių saugumas. Ačiū uždėmesi visiems. Yes, thank you. Um, and I would also like to... Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už nuomonę, kuris yra geras, kur yra geras pagrindas diskusijoms. Mes kalbėjome apie tai svarsydami Europos šalies veiksmų tarnybos veiklą. Ir kaip ponė Neinski ką tik pasakė, Lisabonos sutartyje uh, jos įgyvendinimo nuostatose numatyta geresnė, siekis užtikrinti geresnę es piliečių apsaugą. Mes esame nusivylę komisijos pasiūlymu, nes jis aps, jame apsiribojama tik koordinavimo tobulinimu. Labai mažai pasakyta apie delegacijų darbą vietoje. Ir manu, mes manome, kad turime akcentuoti ne tik sinergiją, bet sumažinti kaštus piliečiams. Uh, sunkiais ekonominiais laikais neapsimoka visoms, e, visų valstybių ambasadams daryti tą patį. Jiems, joms labiau apsimoka veikti drauge, todėl turime pasakyti valstybėms narėms, jeigu norime, jeigu dirbsime drauge, mes galime tikrai sutaupyti lėšų nacionalinėse biudžetuose, e, nesumažindami mūsų piliečių saugumo. Taigi mažiausia, ką mes turime, ko mes turime pasiekti, delegacijoms priskirti nuoti vadovaujantį vaidmenį, ypač e, kalbant apie neatstovaujamus piliečius, kurie neturi ambasadų konkrečiose valstybėse. Tai turėtų būti minim, minimumas. Einant toliau, galėtume kalbėti apie tai, kad ES delegacijos turėtų tapti konsulinių paslaugų centru, jeigu kai kurių valstybių ambasados to nebetikė, tokių paslaugų nebetikė. Uh, Žinome, kad Britai čia yra didelė problema, bet jeigu apskaičiuotume, kiek jungtinė karalystė sutaupytų lėšų, galbūt jį pakeistų savo nuomonę. Reikia eiti priekin. Ir dėkoju pranešėjai bei poniai Bauer, kuri taip pat puikiai padirbėjo. Manau, kad mes turime laikytis griežtos pozicijos šiuo klausimu, kovoti už tai, ir, ir, nes čia šiuo konkrečiu atveju galime, yra matoma nauda piliečiams. Pirmininkas, atsiprašau, kad aš ne, oficialiai nesuteikiau jums žodžio, nes kaip tik man paskambino. Daugiau niekas neprašė žodžio. Ponios varžyje nėra. Pra, pakeitimus Pane Bauer prašo žodžio. Edith Bauer, prašau. Uh, uh, Ačiū už sutiktą galimybę pasisakyti. Noriu padėkoti pranešėjai. Noriu pasakyti, kad aš taip pat labai pritariu pasirinktam požiūriui sutelkti dėmesį į užsienio tarnybas, diplomatinių tarnybų įtraukimą. Svarstant tą nuomonę, manau, kad reiktų nepamiršti, kad yra dviejų rūšių konsulinės paslaugos - kasdienės paslaugos ir rizikos valdymas. kalbant apie EIVT, išorės veiksmų tarnyba neturėtų teikti kasdienių konsulinių paslaugų, rūpintis pamestais kelionių dokumentais, panašiais dalykais. Todėl, atsižvelgiant į Lisabono sutarties 23 straipsnį, kur pasakyta, kad ES turi teisę. ES piliečiai turi teisę kreiptis į bet kurios uh, valstybės atstovybę užsienyje. Norėčiau su, suintensyvinti EIVT, įtraukti EIVT į rizikos valdymo klausimus ir siūlyčiau e, paraidžiu interpretuoti 23 straipsnio nuostatas ir užtikrinti tokių paslaugų teikimą. Report. Ačiū, ponia Bauer. Ar dar kas nors prašo žodžio? Ne? Pakeitimus reikia įteikti iki, birž... iki Liepos 13. Dabar Čalzo Tenoko pranešimas. Prašau. Mr. President, um, it's just been pointed out to me by Ačiū pirmininkė. Man tarybos atstovas ką tik pasakė, kad ES buvo parengta strateginė bazė Šiaurė e, Afrikos iškišuliui. Mes gal kažką neteisingai parašėm, bet e, taryba savo išvadas apie šią Afrikos dalį paskelbė praėjusiu metu lapkričio 14 dieną, todėl mano pranešimas leidžia parlamentui į jį dabar sureaguoti. Aš norėčiau šiek tiek paaiškinti apie šį pranešimą. Jis galėtų pasitarnauti kaip strateginė bazė EGAT, kuri apima organizacijai, kuri apima aštuonias valstybės, įskaitant e, Afrikos iškišulį. Uh, EGAR apima Džibutį, Eritrėją, e, kurios e, dabar yra suspenduotos dėl žmogaus teisų pažydimų Etijopija, Somalis, Pietų Sudanas ir Uganda taip pat įeina į EGAT. Tai yra regionas, kuris pasižymi dėja dideliu nestabilumu, ekonominėmis problemomis. Somalija, kaip žinia, dabar iškilo naujos įtam, nauji įtampos e, šaltiniai Darfūro e, klausimas labai svarbus yra daug problemų ir Eritrėjoje bei Somalija. Kaip žinome, kad tradiciškai tarp eribučio išlieka daug problemų. Ir dėl viso to Afrikos iškišulys išlieka vienu pavojingiausių pasaulio regionų. Tokiam stabilumui dar didesnė grėsmė iškyla dėl tokių problemų kaip badas, e, jūrų piratavimas, ekonomikos problemos, narkotikų e, E, kontrabandos didėjimas, teisinės viršenybės neegzistavo ir džihado teroristinių grubuočių, pavyzdžiui, Al-Shahado suaktyvėjimas. Tai yra tik nedaugelis problemų. Todėl aš sveikinu e, tarybos išvadas, e, kurioje yra sakoma, kad reikia sukurti gerą politinę struktūrą, kuri leistų bendradarbiauti su šiuo regionu, padedant išspręsti šias problemas. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad šio regiono e, saugumo nebuvimas nesukeltų grėsmės kaimininėms valstybėms ir visam žemynui. Taip pat reikia remti ekonomikos augimą, skurdo mažinimą ir galiausiai reikia stiprinti politinį ir ekonominį bendradarbiavimą integravimąsi. Tačiau aš svarnau, kad yra labai svarbu išskirti konkrečias rytis, pavyzdžiui, Somalis reikalauja ypatingos paramos, nes dabar jo istorijoje e, išgyvenamas vienas susidėtingiausių etapų, kuris jau užsitęsė ištisus dešimtmečius. Žinome, kad dabartinės vyriausybės įgaliojimai e, rūpiučio mėnesį šiais metais baigsis, tai yra kitą mėnesį, todėl mes turime užtikrinti, kad būtų tęsiamas visą apimantis dialogas su Somalio vyriausybė. Taip pat reikėtų prisidėti prie sąžiningų rinkimų suorganizavimo. Konsensuso kūrimo procesą reikia užtikrinti naujoje Somalio vyriausybėje. Turbūt pastebėjote, kad mano pakeit, pranešimui pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 18 dienos. Tai bus iš karto po Somalio rinkimų. Todėl, kolegos, turėsite galimybę dar atsižvelgti į tų rinkimų rezultatus. Be kita ko, aš aptariu ir piratavimo rykštę. Dėl to pasaulio priekyba, jūrų priekyba kenčia nepaprastai didelius nuostolius. Taip pat aš kalbu uh, puolamųjų e, smurtinių priemonių naudojimą, pavyzdžiui, ginklų naudojimą, vėlgi tai nepaprastai brangiai kainuoja pramoniai, nes, kaip žinia, e, mes nesugebame užtikrinti prekybos kelių saugumo. Taip pat aš teiksiu pakeitimų apie tai ir sukursiu ir e, pasiūlymų apie E, kova su tolesniu nestabilumo išsilaikymu toje valstybėje. Mes žinome, kad EUNAFOR būstinė Atlantoje pasiūlė dar vakar svarbių priemonių, kurios leistų kovoti su piratavimu. Turbūt žinote, kad kovo mėnesį taryba pranešė EUNAFOR operacijos Atalanta mandatą iki 2014 m. gruodžio mėnesio ir išplėtė tą mandatą, kad būtų galima. Um, e, e, atakuoti ir piratų bazės e, sausumoje. Tarp to vakar mes dar apie tai kalbėjome. Kodėl tos priemonės yra labai svarbios, sprendžiančias problemas? turime išsiaiškinti, kokios yra šios problemos šaknis. Didelė dalimi tai yra ekonominio ir politinio stabilumo stoka, teisės viršenybės stoka ir užimtumo nebuvimas, darbo vietų nebuvimas Somalija bendrai. Todėl aš savo pranešime reikalauju, kad būtų suteikiama e, parama tų valstybių teisingumo sistemoms, kad būtų galima tos piratus sugauti ar prie Seišelio, ar prie Somalio pakrantų. Be to kalbu apie infrastruktūros reikalingos, pavyzdžiui, kalėjimo, reštinių E, statymo ir pagalba tam. E, tie kalėjimai turi atitikti tarptautinius standartus, tada tos valstybės galės susidoroti su sugautais piratais ir kitomis e, kariaujančiomis grupuotėmis. Aš taip pat sveikinu neseniai iškeltą pakrančių um, kontrolės iniciatyvą. Nors ES ir kiti tarptautiniai partneriai padeda šiam regionui jūrų e, kontekste, mes turėtume padėti šiam regionui ir kitose srityse. Aš norėčiau išskirti tokias valstybės kaip Etijopija ir Kenija, kurios teikia paramą. E, mersonui, taip pat aš norėčiau paminėti Ugandą, kuri prisideda prie ES kuri dalyvauja ES mokymo misijoje, visą tai turėtų pagelbėti įtvirtinti regiono stabilumą. Mes galime girti tarptautinės bendruomenės pastangas, bet ilgalaikis sprendimas priklausys nuo pačios Afrikos pastangų ir netiek smarkiai nuo tarptautinės bendruomenės pastangų. Todėl mes ir kreipiamės į Afrikos sąjungą ir tarp vyriausybinę bendruomenę. Aš e, E, išskiriau čia IGAD, kuri nepaprastai svarbi. Galėčiau rasti ir pozityvių pavyzdžių Afrikoje. Afrikoje yra e, dar tarptautiniu mastu nepripažįstama Somalio žemė. Ir, e, o Somalis gali būti patikimas partneris, konsoliduojant demokratinės patikimas struktūras ir bendradarbiaujant su tarptautinė bendruomenė, kovojant su piratavimu ir tarptautiniu terorizmu. Galiausiai aš norėčiau išskirti sritis, kuriuose, mano nuomonė, reikia siekti susitarimo turiu galvoje įtampos sritis, e, kurios gali dar labiau išaukti ateityje. Pavyzdžiui, reikia būtinai kalbėti apie naftos įplaukų pasidalimą tarp Pietų Sudano ir Šiaurės Sudano. Ir aš galiu pasakyti, kad konfliktas tarp šių uh, dviejų valstybių gali turėti rimtų padarinių pietų Sudano išgyvenimui, o tai yra labai svarbi nauji Afrikos valstybė. Taigi, ponios ir ponai, aš mielai išklausysiu jūsų komentarų. Kaip jūs sakėte, šiandien tik tai pirmas svarstymas, pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo 18 diena, svarstymas spalio 10 diena, balsavimas komitete 11 spalio, o tikiuosi, kad lapkričio mėnesį plenarinio posėje pirminį sesiją Briuselėje galėsime jau balsuoti dėl šio dokumento. Ačiū Čarzai Tenukai, jau paskelbė pakeitimų pateikimo terminą. Tai yra pirmininko atsakomybė. Aš padarysiu tą dar kartą pabaigoje. Bet dabar aš norėčiau išsakyti pats šiokių tokių komentarų. Turbūt nustepsit, bet aš aš e, galiu pasakyti, kad Alfas Svensonas, kuris yra APP šešėlinis pranešėjas, negalėjo ateiti šį posėdį ir jis paprašė, kad jo vardu aš pasisakyčiau. Aš e, e, nežinau, kad pirmininkausiu, bet vis tik jo vardu aš pakalbėsiu. Pirmiausia, ponas Svensonas norėtų padėkoti Čarzui Tenokui už labai gerą darbą rengiant šį pranešimą. Uh, Afrikos e, iškišulio regionas iš tiesų yra labai sudėtingas, iššūkiai milžiniški ir todėl strategijos ir analizė reikalauja labai didelio atidumo. Ponas Svensonas, kaip šešėlinis pranešėjas, šį pranešimą labai atidžiai studijuos, jis ketina pateikti konstruktyvių pakeitimų EPP vardu. Pono Tenoko projektas yra labai gera pradžia, bet ponas Svensonas siekia sustiprinti kai kurių svarbių aspektų ir sričių tikslingumą. EPP e, mano, kad labiausiai reikia sutelkti dėmesį žmogaus teisės, nes ši sritis e, kelia didžiausią nerimą. Pagrindinių žmogaus teisų neegzistavimas, teisės į gyvybę, saugumą ir sveikatą kelia didžiausią moralinę dilemą šiandienos pasaulyje. Todėl negalime nuvertinti ES bendradarbiavimo su regiono valdžia ir kitomis tarptautinėmis regiono veikėjomis reikšmės. Mes turime užtikrinti, kad šios teisės būtų garantuotos. Pagrindinės moterų teisės per daug ilgai šiame regione buvo paminamos. Mo vaikų teisė į saugumą ir švietimą yra ignoruojama šariato islamizmas pasplito regione, paplito regione ir tai kelia didelę grėsmę religinių mažumų teisėms. Remdami saugumą regione, e, mes galime sukurti galimybės regionui atkurti. Tai kovodami su piratavimu jūroje ir e, atitinkama su tuo susijusia infrastruktūra saugum, sumoje yra būtina tam, kad užtikrintume, kad šiame regione galėtų aukti priekyba ir verslas ir atsigauti ekonomiką. Geresnio ar e, gero valdymo pavyzdžiai tokioje valstybėje kaip Somalis turėtų būti akcentuojami kaip uh, šablonas kitoms regiono dalims. Ponas Svensonas baigė savo pasisakymą linkėdamas geros kloties, rengiant tokį svarbų dokumentą. Mano pareiga buvo perduoti jo žinias jums, jo, jo mintis jums visiems. O dabar Marija Mūnės. Eh, Ačiū, pirmininkė. Ačiū už pranešimą projektą, ponė Tenokai. Manau, kad Tai yra puikus pagrindas diskusijoms ir jį galima papildyti pasiūlymais, kur, kur, kuriuos mes socialistai norėtume pasiūlyti. Mes norime akcentuoti humanitarnės krizės galimybę pasiekti žmonės, toliau viduje perkel, migrantai, asmenys, pabėgėliai. Tai vienas svarbiausių Afrikos kišulio problemų. Migracija, diaspora, migracijos poveikis regionui. Mes teiksime pakeitimus šią temą. Ir aš tikiuosi, kad pranešėjas bei kitos politinės frakcijos pritars mūsų siūlymams. Nusiginklavimas ir buvusių uh, kovotojų e, reintegracija. Tai būtina siekiant sukurti saugumo aplinką ir užtikrinti galimybės plėtotėjai. Apie tai taip pat pranešime neminimi tūkstantmečio plėtotės tikslai, taip pat tikslas mažinti skurdą, e, kovoti su badu, atsinaujinti energijos šaltinį, visą tai reikėtų pabrėžti. Tai žinoma, ne vystimosi temai skirtas pranešimas, jis užsima užsienio reikalais, bet jie, tie aspektai yra labai glaudžiai susiję ir mes negalime atskirti šių plėtotės klausimų nuo užsienio politikos. Klimato kaita ar klimato kaitos destabilizuojantis poveikis regione, kuris ir taip jau yra nestabilus. Klimato kaitos uh, poveikį taip pat reiktų apsvarstyti, analizuojant į saugumo mat, matmens kontekste. Taip pat nepamiršti ir iš savo vietų išsikėlusių asmenų. Jūs kalbėjote apie Unifor ir Atalanta misijas, ES vykdomą mokymų misiją ir Kapnest misiją ir EU Kap Nestor misija. Manau, kad reikia paminėti ir privačias saugumo firmas, kurios yra ypač aktyvos ir tame regione užtikrindamos saugumą buvo paprašyta parengti kelio gairių planą dėl gairių kaip, dėl kriterijų, kuomet dalyva, kuriamos privačios ir e, viešo sektoriaus partnerystės. Komisija turėtų imtis veiksmų šioje srityje. Dar kartą dėkuoju pranešėjui už e, pranešimą tokią svarbę tempą. Dėkuoju. Munis. Ponas Budikofe, ačiū pirmininkė, noriu padėkoti abiems kolegoms pranešėjai už rezoliucijos projektą kurį jis mums pristato. Aš rengiuosi konstruktyviai prisidėti svarstant šį pranešimą, bet manau, kad mums dar reikia nemažai padirbėti. Vienas svarbiausių principų, kurį pranešėjas pristatė ir kuriam visiškai pritariu, yra štai koks. Visas procesas, visam procesui turėtų būti vadovauti afrikiečiai ir jie turėtų būti to proceso uh, savininkai. Tikiuosi, kad tuo klausimu mes sutarėme. Noriu trumpai akcentuoti penkis klausimus, kuriais mano nuomonė šiek tiek kitokia. Visų pirma, dėl kaimininių valstybių Aš kritiškiau vertina tokių valstybių kaip Etijopijos vaidmenį, kurį jis suvaidino imdamasi vienašališkų veiksmų. Reikėtų apsvarstyti galimybę paminėti ir tai, kad Eritreja jungtinių tautų sankcijų stebėsnos grupė apkaltino ginklavimu, apginklavimu ir, ir mokymais, mokymų surengimu. Mes kalbame apie strateginį pagrindą, strateginį planą Afrikos kyšuliui. Tačiau iš tikrųjų tai yra labai, frag... kol kas vaizdas yra labai fragmentuotas. Ir vienas dalykas, kas labai pagerintų padėtį, būtų, jeigu ES ypatingasis atstovas Afrikos kišulį Alexander Randalls imtųsi iniciatyvos ir jeigu jam būtų suteiktos galimybės, galbūt mes parlamente galėtume dėl to susitarti. Toliau, aš gana kritiškai vertinu karinius tendencijas karinėje srityje. Piratų veikla dabar yra neintensyvi dėl to, kad dabar yra liučių sezonas, o ne dėl to, kad, kad įgyvendinta sėkminga karinė strategija. Ketvirtas pastebėjimas. Man įdomu, kaip pranešėjas rengėsi spręsti Somaliland nepriklausomybės klausimą. Vienuoliktame punkte jis siūlo pastebėti, kad Somaliland šiuo metu siekia nepriklausomybę, siekia tapti atskirą valstybę. Man tai atrodo šiek tiek persistengta. Mes galime sutarti ir kalbėti apie Somaliland e, indėlį, užtikrinant regiono saugumą ir stabilumą, tačiau aš neskatinčiau tokių separatistinių judėjimų. Ir galiausiai turėtumėme labiau akcentuoti konstitucinį procesą, kuris šiuo metu vyksta. Manau, kad pasiekta mm, šiokia tokia pažanga, reikėtų tą akcentuoti ir pasidžiaugti tą pažangą. Ačiū. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Bütik. Dėkuoju kolegai Butikofer. Pone Liozing, žodis. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti autoriui, pranešėjui, tačiau turiu pastebėti, kad mes sutinkame ne su visais e, šio pranešėjo punktais. Pritariu Budikofer ir kitiems pasisakiusiems kad mes turėtume padėti Afrikos žmonėms spręsti jų problemas, tačiau negalima nekreipti dėmesio į priežastis ir pasiekmes. Pagrindinis išteklis vanduo nėra įvardyjamas kaip pagrindinis, tačiau atkreipiamas dėmesys į ES ar Indijos veiksmus dėl e, žvejybos. Pranešėjas įvadė mini skurdą, tačiau pranešime nėra nei vieno punkto, kuriame bū, nurodoma, kad skurdas yra viena iš pagrindinių priežasčių dėl taip pat neminima e, užsienio valstybių politika ir jos klaidos nekri, nekritikuojamos šios, šių klaidų pasiekmes Somalija. E, pranešime siūloma įtraukti regionus, tačiau tik tai tuos, kurie iki šiol pritarė ES strategijai. Mūsų manimų pranešime nesiekiame kovoti su simptomais simptomai nurodomi taip, tačiau nepateikiami jokie pasiūlymai, kaip būtų galima su jais kovoti ir nesiūloma tirti, nustatyti priežasčių. Taip pat mes manome, kad karinės priemonės vertinamos per daug teigiamai ir e, joms skiriamas per didelis dėmesys tokiams priemonėms kaip kariniams mokymams. Na, mes diskutuosime, ar nebūtų galima pateikti mūsų pačių pranešimą kaip pakeitimą. Dėkoju. Aš noriu trumpai e, labai glaustai e, apžvelgti išsakytas pastabas, gal po, pono Svensono. Uh, vardu. Iš tikrųjų sutinku, šiame pranešime akcentuojami užsienio politikos ir saugumo bei gynybos klausimą. Aš minėjau, aš miniu žmogaus teisę, aš sutikčiau su pakeitimais šią temą, ypač jeigu tai sutampa su punios munys komentarais dėl viduje perkeltų asmenų, bet aš tikrai sutinku, kad tas klausimas yra ypač probleminis. Šababo kontroliuojamose teritorijose. Bet man pritrūko erdvės ir aš susitelkiau į savo prioritetus, bet žinoma, žmogaus teisės yra labai svarbus klausimas. Dėl ponios Munys pasisakymo sutinku, dėl nusiginklavimo, įsukarintų grupuočių nuginklavimo. Vėlgi, tai nevystomojo e, komiteto pranešimas, klimato kaita ir vystimos klausimai nėra mano prioritetas, dėl to, kad nėra vietos, aš apie tai tiek daug nekalbu. Aš tikiuosi, kad nariai e, supratingai taip, taip pažiūrės. Aš sutinku dėl, e, e dėl, dėl saugumo firmų. E, veiklos, nes e, ne vienos, piratai nepagrabė ne vieno laivo, kur, kuris e, e, pasitelkė privačių saugumo firmų paslaugas. Pone Butikofe, jis kritiškai vertina Etijopijos vienašališkus veiksmus, aš iš esmės sutinku. Tačiau Etijopija yra stabilumo veiksnys, galbūt tai nėra idealios situacijos valstybė ir žmogaus teisų klausimų, bet Kartais ji taip pat nepam, siekia apsaugoti ir savo nacionalinius interesus prieš Al-Shababo plitimą regione. E, e, aš miniu ES specialųjų atstovą, ne, neminiu jo pavardės, bet jį miniu. Jūs kalbėjote apie e, liučių regioną. Taip, liučių, per liučių regioną e, piratai aprimsta, tačiau taip buvo įvykę 2011. -aisiais vakar e, Atalanto misijos atstovai pareiškia, kad piratams dabar daug sunkiau yra grobti laivus, bet nežiūrinti tai spaudimą reikia išlaikyti ir, žinoma, reikia nepamiršti ir kitų susijusių tikslų. Ir čia jau perinu prie panios Lozing pasisakymo, kuri mano, kad viskas susijęs su skurdu, uh, Aš nesutikčiau, matau, kad tai, manau, kad tai yra papil, papildomas veiksnys. Somaliland, iš Somaliland piratų nepasirodo, nors Somaliland e, regionas, teritorija yra labai skurdus. Taigi, skurdas nebūtinai sukelia ir nebūtinai yra piratų atsiradimo veiksnys. Somaliland e, regione yra demokratija ir tinkamas valdymas, taigi dėl to su ponė Liozink nesutinku. Dėl Somalilendą aš norėčiau įrašyti kitokią formuluotę. Aš asmeniškai palaikau Somalilendo nepriklausomybę. Kažkada juos pripažino, vienu momentu juos pripažino visi, taip pat ir jūsų vyliausybė, bet, ir, bet jie padarė kvailą sprendimą ir prisijungė prie pietinio Sudano. Taigi dabar jiems bus sunku iš naujo užsitikrinti nepriklausomybę, pasiekti nepriklausomybės. Aš tiesiog pabandžiau laikytis neutralios pozicijos ir ne, nebandyti prastumti savo formulės. Londone įvykusioje Somalį Lenskitoje konferencijoje, konferencijoje tas klausimas išliko atviras, neišspręstas. So, ta, ypač sunku nepriklausomybės bus pas, pripažinimo pasiekti iš Somalio, mog, iš Mogadišų. Aš apie tai šiek tiek kalbu ir man atrodo, kad. Na, aš galiu akcentuoti vandens išteklių trūkumą. Turime galvoti apie ateitį. Indija ir Kinija e, pernelyg inirtingai e, žvėjoja tame regione, tą patį darė ir. E, kitos valstybės prieš kurį laiką, bet tai, man atrodo, taip pat susiję ir su organizuotų nusikalstamumu, taip pat tuo, kad e, kai kurios regiono valstybės, pavyzdžiui, Somalio Respublika yra žlugusi valstybė. Bet esu pasirengęs toliau tos klausimus varsyti su šešėliniais pranešėjais ir ieškoti kompromiso. Ačiū. Pirmininkas. Ačiū ponui Tenokui. Pakeitimus reikia įteikti iki rugsėjo 18. -osios. 12 e, dienos, 12 valandos. Dabar susitiksime 3 valandą po pietų ir pas mus ateis Kipro užsienio reikalų ministrė, ponė Erato Kozakų Markulis. Ir linkiu visiems skanaus iki susitikimo.